Okay, good morning everybody and please uh, take your seat. Kolegos, dar kartą kviečiu visus susėsti, pradėsime. Posėdį skirtą labai ypatingai ir svarbiai dienai paminėti. Švesime tarptautinę moters dieną. Norėčiau visiems dalyviams priminti, kad verčiama yra visas ES oficialiasias kalbas, tiesiog susiraskite jums priimtiną kanalą. 11, 11 kanalas yra švedų kalba, pavyzdžiui, žinau tiksliai. Na ir dabar pradėsime posėdį. Man labai malonu pristatyti naująjį Europos parlamento pirmininką Martiną Šulcą. Prašau, žodis jums. Guten Morgen, Herr äh, Vorsitzender. Labas rytas, ponė pirmininkė, Gustafsonai. Labas rytas, gerbiamas ponės ir ponai. Noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti Europos parlamente. Pasaulinė moters diena. Europos parlamentui labai svarbi darbo diskusijų diena. Kiekvienais metais mes e, šią dieną siunčiame labai svarbu politinį signalą ir didžiuojamės, kad diskusijos dėl lyčių lygybės šiame parlamente vyksta ilgus metus ir pakankamai rimtai netgi aršiai vyksta tiek parlamento viduje, tiek ir diskutuojant su kitomis ES institucijomis, nacionalinėmis institucijomis, taip pat diskutuojant su pilietinės visuomenės atstovais, e, ūkio struktūromis, profsąjungomis, kultūros atstovais. Europos parlamentas visada save suvokia kaip instituciją esančią kovos už lyčių lygybę avangardę. Ir ponas Gustafsonas praktiškai įkūnijo Europos parlamento veiklą šioje srityje, todėl norėčiau padėkoti už tą nenuilstamą darbą Europos parlamento moterų komitete. Ponas Gustafsonas yra jo pirmininkas, todėl jam tenka ypatingi nuopelnai. Už kovingumą, už atkaklumą atstovaujant mūsų institucijai lyčių lygybės klausimus svarstant. Labai ačiū už šios konferencijos surengimą. Taip pat noriu padėkoti man iš dešinės sėdinčiai kolegijai Editai Bauer, Ji yra mūsų parlamento pranešėja. Tema, kuri yra paskelbta svarbiausia metų tema, tai yra jos pavadinimas yra vienodas atlyginimas už vienodą darbą. Tiek aš asmeniškai, tiek dauguma Europos parlamento narių mano, kad siekiant užtikrinti Europoje socialinį teisingumą, vienodo atlyginimo klausimas e, yra esminis. Aš, būdamas vyru ir e, šeimos tėvų, galiu pasakyti, kad man vienas iš didžiausių iššūkių ir mano vertinimu be nedidžiausia gėda, kad už tą patį darbą yra mokamas skirtingas atlyginimas. Tai yra viena iš didžiausių pažeminimo formų tos lyties, kuri gauna mažesnį atlyginimą atžvilgiu, turiu omenyje moteris ir man kartais trūksta žodžių tą neligybę apibūdinti. Todėl esu labai dėkingas, kad mes pasirinkome svarbiausią metų temą, būtent uh, vienodo atlyginimo už e, vienodą darbą klausimą. Ir e, labai džiaugiuosi, kad šiandien galime šį temą diskutuoti su Edith Bauer. Minėjau, tai yra vienas svarbiausių problemų, todėl esu labai dėkingas, kad šis klausimas taps svarbiausias per e, šios dienos diskusijas. Pastarąją savaitę lankiausi Graikijoje, per e, būsimą savaitęs ir mėnesius lankysiuos kitose ES šalise, e, kurios e, smarkiai nukentėjo nuo ekonomikos ir finansų krizės. Prieš savaitę Graikijoje pamačiau, kas pirmiausiai nukenčia nuo tokios finansų krizės, tai yra moteris ir jaunimas. vienodų lyčių teisų neužtikrinimas, ypatingai juntamas krizės metu. Todėl, e, kalbant apie vienodų teisų užtikrinimą tarptautinės moters dienos progą, noriu dar pridurti, kad Europos Sąjungoje, kuri yra turtingiausias regionas pasaulyje ir turi galbūt uh, kai kuriuose valstybėse mm, <clears throat> geriausią išsilavinimą gavusi jaunimą. Kai kuriuose iš tų valstybių jaunimo nedarbo lygis siekia daugiau nei 50 procentų. Tai yra dramatiška padėtis. Dar dramatiškiau vertinu tai, kad e, dauguma tų jaunuolių, su kuriais kalbėjau, sieja savo ateitį ne su ES ir veikiau laiko ES kalta dėl e, savo problemų. E, tas pats pasakytina ir apie moteris, kurios e, nesijaučia vienodai vertinamos. Todėl socialinės problemos, socialinės neligybės problemos turi tapti vienas svarbiausių Europos parlamente svarstamų temų. Manau, tą suvoksime, arba suvoktume daug aiškiau, pamatydami, kad e, krizė daugiausiai žalos daro moteriams ir jaunimui. Ir e, tarp bedarbių, e, bedarbių moterų dalis yra taip pat didesnė nei bedarbių vyrų. Taigi, krizė dar labiau paaštrina socialinę neligybę ir lyčių neligybę, dramatiškai paaštrina. Todėl e, mes privalome diskutuoti apie būtinas sąlygas šiai padėčiai pakeisti, ne tik apie komisijos ir parlamento iniciatyvas siekiant pakoreguoti tam tikrus statistinius rodiklius. Šiandien mano padėjėjai man pranešė tikslius e, siaubą keliančius skaičius. 60 procentų Europoje universiteto absolventų yra moteris ir 12,4 procentai tik tai priklauso didesnių verslo įmonių valdyboms. Dalyvauja jų administracijos e, veikloje. Tai yra tikrai baisų skaičiai. <clears throat> ir tik 3,2 procentų Europoje moterų yra įmonių vadovės, turint omenyje, kad 60 procentų universitetų absolventų yra moteris. Tie skaičiai kalba patys už save, todėl mes e, palaikome pat ir komisijos narės Reding iniciatyvas e, dėl būtinybės patvirtinti taisyklės, kad tokia padėtis, kad ši padėtis pasikeistų. Manau, kad jūs apie tai šiandien taip pat diskutuosite. Vakar peržiūrėjau dalyvių sąrašą, temų sąrašą. E, Sudėkingas už šias temas, pavyzdžiui, už būtinybę apriboti prievartą prieš moteris. E, diskutuosite apie motinystės apsaugą ir teisės atitinkamą finansavimą. E, diskutuosite apie finansavimo būtinybę moterų teisų stiprinimui. Mes varstydami Europos parlamento biudžetą prie to taip pat prisidedame. Manau, kad e, šiandien tikrai galime tikėtis pakankamai kontroversiškų diskusijų ir tikiuosi, kad e, per šias diskusijas bus pasiekta atitinkama pažanga. Dėkoju dalyvaujantiems Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariams, taip pat įvairių visuomeninių ekonominių ir politinių struktūrų svečiams, kurie atvyko pas mus. Aš noriu visiems palinkėti tiek simbolinė, tiek tiesioginė prasme sėkmingos šios dienos. Dar kartą dėkoju Jums uždėmesi, linkiu gerų diskusijų ir baigdamas noriu Jūsų paprašyti, pasakydamas, kad Europos parlamento pirmininkas yra tam tikra institucija, kuri, kaip čia geriau būtų e, įvardinti, e, kuri, kurios atstovas e, turi atstovauti šiai institucijai, su kurios vadovas turi atstovauti šią instituciją įvairiose kitose renginiuose. <clears throat> Todėl tai, kad E, ta aplinkybė, kad po savo įžanginės kalbos negaliu pasilikti ir klausytis jūsų diskusijų, nereiškia, kad aš nesu mandagus jūsų atžvilgio, paprasčiausiai <clears throat> reiškia, kad turiu dalyvauti kitose sustikimuose, todėl dėja turėsiu jūs palikti, taigi dar kartą ačiū ir linkiu sėkmės. Much, uh, uh, ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiamės, kad jūs, jums pavyko atvykti šį rytą į mūsų konferenciją. Jūs, kaip ir sakėte, turite daug svarbių kitų uždavinių, taigi džiaugiamės, kad atvykote pas mus ir parodėte, kiek daug reikšmės skiriate šiems klausimams. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote. Žinau, kad jūsų darbo atvarkė gan įtempta. Taigi ypatingai džiaugiuosi, kad radote joje laiko atvykti pas mus. Ačiū. Goodbye. Okay. <clears throat> Once again, good morning everybody. And, uh, I... Dar kartą labas rytas visiems. Norėčiau pasveikinti visus renginio dalyvius, norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų narius. Yra atvykę 25 nacionaliniai parlament, nacionalinių parlamentų nariai iš 16 šalių, iš 19 parlamento rūmų, taip pat yra narių iš šalių kandidačių, 5 nariai iš šalių kandidačių, šalies kandidatės. Taip pat norėčiau pasveikinti ir uh, parlamentarus, Europos parlamentarus ir taip pat ponę Enot, ponę Stark ir ponę Tyrijom. Žinoma, noriu pasveikinti ir visus kitus dalyvius. Sveiki atvykę į šį svarbų susitikimą. Jau keletą metų laikomės tradicijos šią dieną pasidalinti savo patirtimis, aptarti įvairias mintis susijusias su Tartutinė moters diena. Tartutinė moters diena pirmąjį kartą buvo švenčiama 1911 metais. Daugiau nei milijonas vyrų ir moterų dalyvavo Tartutinės moters dienos renginiuose, kovojo už moterų teisės dirbti, mokytis, eiti pareigas ir kad būtų užkistas kelias diskriminacijai. Virginia Woolf kalbėjo apie tai, kad labai svarbu, jog moter, moteris turėtų savo kambarį. Taip pat ji kalbėjo apie tai, kad moteris taip pat turėti, turi turėti ir savo pinigų. Tai buvo aktualu tada ir faktiškai lieka aktualu ir dabar. Moterų ekonominė nepriklausomybė yra labai svarbu siekiant lygesnių santykių tarp lyčių mūsų visuomenėje. Tai yra vienas iš esminių dalykų, dėl to moterų reikalų komitetas pasirinko vienodo atlyginimo už vienodą darbą temą, švenčiant 12 e, metų tarptautinę moters dieną. Ekonominiai klausimai, ekonominės lygybės klausimai tarp vyrų ir moterų yra labai aktualūs tuo metu, kai daugelis ES valstybių narių susiduria su ekonominiu nuosmukiu ir vis daugiau matome neligybės. Diskriminacija atlyginimo prasme ir atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra neprimtini dalykai, tai yra neteisybė, kuri vyroja Europoje ir mes tikimės, kad šis tarp parlamentinis susitikimas kur yra daug garbių svečių ir ekspertų, nusiūs aišku signalą, kad mums reikia atnaujinti veiksmus ir toliau kovoti su atlyginimų diskriminacija. Šiandieną pirmieji kalbėtojai ir išdėstė savo mintis apie tai, kaip darbo rinkos segregacija yra tampa neligybės faktoriumi ir dar labiau prisideda prie atlyginimų skirtumų. Per antrąjį mūsų susitikimo e, antrąją dalį išklausysime nacionalinių parlamentarų patirties, taip pat ir Europos parlamentarai pasisakys. Pasidalinsime geriausią praktiką apie tai, kaip būtų galima užkirsti kelią atlyginimų skirtumams. Na ir galiausiai bus e, trečiasis seminaras. Ten turėsime galimybę išklausyti to, ką daro ES, kad kovotų su atlyginimų skirtumais. Viena Reding, komisijos vicepirmininkė, kuri yra atsakinga už teisingumą, pagrindinės teisės ir pilietybę, atvyks į mūsų susitikimą ir taip pat Ege, Egement Bagiš, Europos reikalų mi, ministras, pagrindinis vyriausiasis dėrybininkas iš Turkijos pasisakys. Na ir ponia Edith Bauer, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto narė, kuri yra pranešėja rengiant pranešimo projektą, kurio pavadinimas vienodo atlyginimo vyrams ir moterims principo taikymas, kuomet yra atliekamas tas pats ar tos pačios vertės darbas. Taigi, ponia Edith Bauer bus paskutinė kalbėtoja mūsų trečiose diskusijose ir pristatys savo pranešimo projektą, jo pagrindinius tikslus. Taigi, Po to turėsime galimybę pasidalinti geriausią praktiką. Pone Bauer galės tas mintis užregistruoti ir parengti pranešimą, dėl kurio bus balsuojama balandžio mėnesį. Aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus turtingos ir vaisingos. Išklausysime daug minčių, idėjų, pasidalinsime savo realijomis, savo patirtimi. Na ir prieš suteikdama žodį svečiams dar norėčiau šiek tiek praktinės informacijos pasakyti. Parlamentarai gavo registracijos formas. Jas randate ant stalo. Tai yra registracijos forma norintiems kalbėti. Ir užpildę tą blanką galite jį atiduoti salės tvarkdariams. Diskusijos vyks, padalintos bus į tris dalis. Pirmiausia, pirma tema - segregacija darbo rinkoje, kaip neligybės veiksnys. Antroji dalis - kalbėsime čia daugiausiai apie patirtį ir geriausias praktikas. O trečioji dalis, ten kalbėsime apie tai, kaip ES gali paremti valstybės narės, kovojant su atlyginimų skirtumais. Jūs galite pasirinkti, kuriuose diskusijose norite kalbėti, atitinkamai išpildykite registracijos formą. Galima, aišku, užsiregistruoti, pasisakyti visose trijose diskusijose. Kalbėjimo laikas parlamentarui 3 minutės skiriamos kiekvienam ir norint, kad pasisakyti galėtų kuo galima daugiau, viena minutė skiriama tik kitiems, kitiems svečiams, ne parlamentarams. Taigi, pirmoji diskusija. Na ir pirmiausia, norėčiau pakviesti ponę Karin Enot, yra Europos profsąjungų konfederacijos moterų komiteto pirmininkė. Prašau, ponė, žodis jums. Um, ladies, dear... Gerbiamas ponios, gerbiami ponai, visų pirma, noriu visas moteris pasveikinti su kovo 8-ąją Tarptautinė moters diena. Tačiau taip pat norėčiau palinkėti e, geros dienos ir vyrams kartu su švenčiančiamis moterėmis. Dėkoju Europos parlamentui, kad jis e, pakvietė mus dalyvauti šiame, šioje diskusijoje apie lyčių atlyginimų užmokesčių skirtumus ES darbo rinkoje. Per pastarosius 15 metų padėtis darbo rinkoje šiuo požiūriu iš esmės nepasikeitė. Ir aš, e, tiesą sakant, e, šiek tiek stebiuosi apie, dėl to, kad sakoma, jeigu už tą patį e, atlyginimą, už tą patį darbą turi būti mokamas tas pats atlyginimas ar e, nebūtų geriau sakyti e, vienodas atlyginimas už vienodas verties darbą. Tačiau mane nustebino tai, kad Europos parlamentas kalba apie vienodo atlyginimo klausimą įsišaknyjus kriziai. Dabar e, vienodo atlyginimo klausimas įgauna ypatingą reikšmę. Tam tikra prasme segregacija e, gali būti e, sprendžiama ir horizontaliai, ir vertikaliai sektoriuose ir atskiruose profesijose. Apskritai vyrai ir moteris dirba skirtingą darbą, e, turi skirtingą profesiją ir užima skirtingas pareigas. ES komisijos ataskaita sakoma, kad yra šešios stambiausios profesijos, kur vyrų ir moterų yra maždaug tiek pat. Bet aš e, turiu pasakyti, kad turbūt nedidžiausia tai yra mūsų visuomenės grupė. Um, iš, išvardinamos aiškios konkrečios profesijos, kuriuose dirba tik moteris ir e, tik vyrai. Vyrai e, dažniausiai yra ir mažų įmonių vadovai. Šiaurės šalise profesinė segregacija yra tokia, kad moteris dominuoja valstybinėme sektoriuje, o vyrai daugiausia dirba privačiajame sektoriuje. Jeigu pažvelgtume vertikalę segregaciją Europoje, tai pamatytume, kad daugiau vyrų negu moterų užima e, geriausiai apmokamas pareigas. Atlyginių skirtumas yra susijęs su tuo faktu, kad vyrai ir moterys e, yra skirtingose profesijose ir e, darbo vietose, bet taip pat su tuo, kad vertikaliai vyrai ir moteris dirba skirtingose lygmenyse. Moterys yra nepakankama atstovavimas gerai apmokamuose darbo vietose ir pareigose. Todėl darbo, e, lyčių segregacija e, darbo rinkose yra susijusi iš esmės su tuo, kad nėra balanso tarp e, vyru ir moterų atstovavimo skirtingose profesijose. Mes e, turėtume įtraukti daugiau moterų į e, tas profesijas, kuriuose dominuoja vyrai. Dabar neretai moteris negali pasirinkti tų profesijų, kurias nori. E, ne visur bent jau. E, mergaitės dažniausiai mokyklose gauna geresnį vertinimą negu berniukai, bet ne visuomet gali pasirinkti uh, E, norima profesija. Yra skirtingų argumentų. Yra sakoma, kad moterų e, interesai yra platesnio masto negu vyrų. Iš dalies tai galima paaiškinti segregaciją darbo rinkoje. Tiesa ta, kad moteris turi geriau subalansuoti šeimos ir darbo gyvenimą, jos daugiau e, laiko skiria šeimai, draugams, o ne karjerai, bet turime suprasti, kad tose profesijose, kur dominuoja moteris, dažniau galima dirbti nepilną darbo dieną, o tose profesijose, kuriuose dominuoja vyrai, e, tokia galimybė retai įmanoma. Moterys e, negali uh, Moterų atlyginimai nedidėja tokiu patempu kaip vyrų. Iš dalies tai yra susijęs su tuo, kad moteris e, neretai pasirenka darbą nepilnu etatu, nes vyrai pasirenka tikrą vyrišką darbą. Tai yra e, darbą visų etatų ir viršvalandžius. Aš sakyčiau, kad ne visada laisvų norų moteris pasirenka dirbti nepilno etatų. Kartais tai yra vienintelė galimybė joms. E, ir Dažniausiai e, tai yra susijęs su atsakomybė, su tuo, kaip vyrai ir moteris pasidalina atsakomybę už vaikus ir jų auginimą. E, esant dabartinėms sąlygoms ir tokiems atlyginimų skirtumui, e, karjeros galimybės moterims sumažėja, dėl to padidėja nuskurdimo rizika ir atitinkamai tai tęsis iki pat pensijos. Dėja, vyrai ir moteris tai supranta menkai arba tai supranta per vėlai. Reikia pasakyti, kad aukštesnį išsilavinimą turinčios moteris rečiau kada dirba nepilnu etatu negu kitos, arba jeigu tai daro, tai, e, dirba, tai, tai taip dirba labai trumpą laiko tarpą. Mes e, matome, kad e, yra sukurtos e, sudėtingos, komplikuotos sistemos, kuriomis, kurias pritaikyti būna nelengva. Turiu galvoje darbo vertės nustatymą. Mes turime ieškoti galimybių atlyginimus pritaikyti prie darbo vertės. Ką galėčiau pasakyti apie vadybinės pozicijas? Čia dirba mažiau moterų negu vyrų. Daug, dažnai moteris nori tokio darbo, bet negali to daryti, nes jo negalima suderinti su šeiminiu gyvenimu ir mažais vaikais. Moteris dėl to atsisako tokias pozicijas užimti ir atlyginimų skirtumas e, valdymo lygmenyje prisideda prie e, atlyginimų skirtumo bendrai žvelgiant. E, lyčių neligybė atlyginimų požiūrių priklauso nuo e, darbuotojų ir darbdavių darybų rezultatų. Socialiniai partneriai ir politinės institucijos privalo ieškoti teisingų sprendimų. Politikos kuriejai turi rasti teisingas priemonės, kad vyrai ir moteris galėtų uh, patekti į darbo rinką ir joje išlikti. Norėčiau paprašyti, kad ES institucijos sukurtų nuseklesnę politiką šiais ryčiai, apsimdamos atsakomybę e, ir priimdamos sprendimus dėl, pavyzdžiui, motinystės atostogų direktyvos, o socialiniai partneriai turi susitarti dėl darbo laiko direktyvos kurioje taip pat turėtų būti šeiminiam gyvenimui palankesnių nuostatų Svarbu, kad visos suinteresuotos šalys suprastų problemos esmę ir e, pakeistų padėtį. Visi nori e, įgyvendinti Europos 2020 tikslus. 75 procentų žimtumo lygis vyrams ir moteriams yra vienas tarp tikslų. Ar tas tikslas taps realybė? Visos interesuotos pusės turi suprasti, jog reikia stipresnės, nuseklesnės politikos, e, leidžiančios suderinti gyvenimą šeimoje ir darbe. Vadinasi, turi būti užtikrinta geresnė vaikų priežiūros sistema ir geresnės direktyvos e, reglamentuojančios karjeros galimybės ir šeimos e, galimybės. E, ES institucijos atlieka svarbu vaidmenį, iškeliančios klausimus, akcentuojančios ir priimant e, pagrindinės gairės. Tačiau manau, kad ir nacionaliniams parlamentams tenka labai svarbus vaidmuo. E, reikalaujant naujų ES lyčių lygybės e, teisės aktų ir užtikrinančių įgyvendinimą. Investicija į moteris ir šeimas yra visuomet gera ir bendrai e, galvojant apie ES e, strategiją Europą 2020. Tai geros plotės šiame darbe. Much, uh, Labai ačiū, ponė Enot. Dabar steiksime žodį kitam kalbėtojui, ponė Agnieta Stark, ekonomikos e, profesorė iš Švedijos, prašau jums žodis celebrating the International Women's Day. Tartautinė moters dienos e, šventė turėtų būti skirta e, paminėti e, moterims, <clears throat> kurios visame pasaulyje tapo skurdo, seksualinės prievartos ir aukomis. Nu. Reikia nepamiršti, kad per pastarosius 50 metų ES smarkiai išaugo e, švietimo lygis Europoje, esba šalise, e, visame pasaulyje, todėl čia pasiekta didelė pažanga turėtume tuo džiaugtis. Norėčiau atkreipti dėmesį į tarpusavio e, sąsajas tarp švietimo ir darbo rinkos e, ir panagrinėti tas sąsajas e, specifiniais segregacijos aspektais ekonominio restruktūrizavimo metu mes privalome arba e, dar labiau e, įsitraukti į užburtą segregacijos ratą arba pasistengti pasinaudoti naujai atsiveriančiomis galimybėmis. <clears throat> Todėl e, turime savęs paklausti, kaip organizuodami savo visuomenės ateitį sugebėsime užtikrinti, kad jie tinkamai veiktų ir kad turėtume kompetentingų asmenų, kurie galėtų atlikti ir užimti tą visuomenėje svarbes e, pareigas tam, kad būtų užtikrintos vienodos e, sąlygos ir galimybės vyrams ir moteriams e, verstis tam tikrą veiklą ir, ir gauti atitinkamą atlyginimą. Moteris daugumoje e BPO šalių e, sudaro didžiausią dalį e, švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje ir socialinės apsaugos sistemoje. Tai yra svarbiausios sritis. Vyrai dominuoja tik tai inžinerijos, gamybos ir statybų srityje. Tokia yra darbo rinkos realybė šiuo metu, nes moteris dalyvauja beveik visose veiklos e, sritise, išskyrus galbūt nepakankamai atstovavimo inžinerijoje, statybose ir gamybos srityje. Prieš kelis metus, pavyzdžiui, architek, e, architektūros srityje daugumą sudarė vyrai, šiuo metu padėtis pasikeitė. EBPO 47 e, procentai moterų dabar turi aukštą išsilavinimą, tuo tarpu vyrų e, tarpė tik 31 procentas. E, skirtumas sudaro 15 procentų vyrų nenaudai moteris įgyja aukštą išsilavinimą jau kurį laiką e, labiau ir greičiau nei vyrai. E, pavyzdžiui, taip pat ir e, raštingumo programos tokiose šalise kaip Botsvana, Namibija arba Rytų Azijoje, Latino Amerikoje, vyresnio amžiaus žmonių švietimo programose daugumą sudaro moteris, nes moteriams patinka švietimas, tačiau e, nesijaudinkite, e, vyrai ir toliau užima svarbiausias pareigas e, tose universitetuose, kur dauguma studentų sudaro moteris. Švietimo arba aukšto išsilavinimo ekonominius aspektus reikėtų suskirstyti į individualius ir visuomeninius. EBPO <clears throat> pabandė įvertinti šios aspektus. Atlyginimai yra didesni e, asmenims turintiems universitetinį aukštą išsilavinimą palyginti su tais, kurie jo neturi. EBPO šalise, e, įskaitant ir Meksiką, vyro Vyras per savo darbingą gyvenimą uždirba 175 tūkstančių dolerių daugiau e, nei e, universitetinį įsilavinimą turintis vyrai uždirba 125 tūkstančiais dolerių daugiau nei neturintis universitetinio įsilavinimo, moteris tuo tarpu tik tai 110 tūkstančių dolerių daugiau uždirba. <clears throat> kokia yra visuomeninė nauda aukštojo universitetinio išsilavinimo. Investicinė graža investavus į vyrus sudaro 91 tūkstantį dolerių, tuo tarpu investuojant į moteris 55 tūkstančiai dolerių. Taigi vėl vyrai čia uždirba daugiau, taip pat ir tose darbo vietose, e, e, kur e, yra reikalaujama e, aukšto išsilavinimo. <clears throat> Tačiau vyrai moka daugiau mokesčių nuo savo uždirbamų pajamų. Argi kyla klausimas, kam e, moteriams reikalingas universitetinis įsilavinimas, suteikime jį vien tik vyrams ir e, labiau apsimokėtų tai, tai daryti, nes būtų didesnė investicinė graža, tačiau tokia išvada yra nelabai logiška. ir EBPO <clears throat> e tokios, tokio pasiūlymo neteikia. Taigi klausimas, kodėl e, vyrai nesiekia aukšto įsilavinimo, ar jiems ne, nepatinka uždirbti daugiau pinigų, ne, taip nėra. nes jiems ir taip geriau yra gyventi, netgi e, neturint e, aukšto universitetinio įsilavinimo. Ar vyrams nepatinka mokytis, šis klausimas yra pakankamai sudėtingas. Taigi, kodėl aukšto mokslo srityje moterų yra daugiau nei vyrų? E, nes jeigu jų nebūtų ten daugiau, tai jos mažiau nukentėtų teoriškai nuo to. Dabar ES prognozuojamas darbo jėgos trūkumas ir e, manau, kad atsisakydama vyrų ES elgesi pakankamai provokatyviai, <clears throat> nes šiuo metu bandoma moteris pritraukti į tas anksčiau minėtas inžinerijos statybų ir gamybos technologijų sritis. Jeigu mes e, susitikime, susitaikstytume e, su atitinkamu e, atitinkama skirtingi, skirtinga padėtimi švietimo sistemoje, apie kurią kalbėjau anksčiau, tai reikėtų e, vyrus labiau skatinti tose srityse dar aktyviau dalyvauti. Jeigu būtų galima e, padaryti pavojingą išvadą, kad reikėtų moterų neskatinti studijuoti universitetuose, tačiau aš tikiuosi, kad visi, kurie vadovaujasi sveikų protų, tokio pasiūlymo neteikti. Yra svarbu ne tik skatinti uh, moteris ir toliau bandyti įsitvirtinti naujose gyvenimo srityse, tačiau taip pat reikėtų e, stengtis e, išstumti vyrus iš tų sričių, kuriuose jie jaučiasi patogiai. Tai yra inžinierijas, statybų sritis ir gamybos sritis. E, pratesiant Europos parlamento pirmininko Šulco mintį apie taupimo priemonių poveikį moterims e, švietimo srityje, mokslinio tyrimų srityje, sveikatos apsaugos srityje. Šiuo metu yra labai svarbu atsiriboti nuo diskusijų, kurios vyksta kai kuriuose valstybėse narėse apie tai, kad moteris uh, kad yra per daug moterų e, aukštojo mokslo e, srityje, kadangi jos po to neduoda tiek daug e, ekonominės naudos įgavusios aukšto įsilavinimo. Moteris nevartoja <clears throat> arba ne, nepiknaužiauja švietimo sistema, tačiau jos gali suteikti daug naudos. E, todėl mums e, reikėtų galbūt labiau rūpintis tuo, kad e, vyrai nepakankamai deda pastangų, galėdami gauti, kad gautų išsilavinimą ir profesinės kvalifikacijas įgytų. Kadangi viena iš svarbiausių priežasčių, kad vyrai nesistengia įsitvirtinti naujose srityse ir susijusius tuo, kad jie pakankamai gerai jaučiasi ten, kur jie dabar yra, nu, moteris yra įvairia pusiškesnės, yra labiau pasirengusios keistis, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kuomet teigiama, kad 3,5 procentų moterų tik tai užima įmonių vadovių pareigas, galime taip pat pasakyti, kad 96,9 procentai e, šių vadovavimo pareigų yra užimam, užimami vyrų. E, ir e, kad jiems yra e, mokamas daug didesnis atlyginimas, neturėtų būti mokamas palyginti su e, jų turimais sugebėjimais. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū ponė Stark. Dabar žodį norėčiau suteikti poniai Paran Tyrion, kuri yra Eurofondo atstovė. Prašau. Ačiū už kvietimą. Dėkoju už provoka... provokuojančias mintis, kuris išsakė mano dvi kolegės. Aš manau, kad diskusijos bus tikrai įdomios. Norėčiau sugrįžti e, prie moterų kaip darbo jėgos temos ir norėčiau toliau plėto, išplėtoti dvi mintis, kurios buvo išsakytos. Pirmiausia, dėl pasirinkimų ir kokios visuomenės norime, kokią norime kurti visuomenę vyrams ir moteriams. Ir norėčiau dar grįžti prie investicijų gražos minties, kurią taip gražiai išsakė kolegė Agneta. Pirmiausia, pirmiausia, lyčių segregacija darbo rinkoje yra realus faktas. Faktas jau girdėjome nemažai skaičių, aš tik tai dar keletą e, skaičių papildysiu remiantis Europos darbo sąlygų ir gyvenimo sąlygų e, apžvalga 24 Europos valstybėse. Pamatėme, kad 17 procentų vyrų dirba profesijose, kur dirba ir vyrų, ir moterų, ir 22 procentai moterų dirba tose profesijose, kur yra ir vyrų, ir moterų. Taigi dauguma darb, darbuotojų dirba tose profesijose, kur yra ir tų, tos ir tos lyties atstovų, ir labai nedaug žmonių dirba tose profesijose, kur yra E, kur vyrauja viena iš lyčių. Tas profesijas galima skirtyti, skirstyti į įvairius e, sektorius - vyrai statyba, inžinierija, moterys daugiau sveikatos priežiūros e, sistemoje, moterys dažniau linkusios dirbti mažesnėse įmonėse. Taigi tos agregacijos tikrai yra daug ir ne vien tik tai dėl profesijų, bet ir dėl įmonės dydžio ir ūkio sektorių. Dabar dėl tam tikrų a, viršutinių ribų. Pažvelgiai duomenys matome, kad bandėme palyginti, kiek moterų yra einančių aukščiausias pareigas. Matome, kad 6 procentais išaugo moterų einančių aukščiausias pareigas Taigi, jeigu norime pasiekti 45 procentus, tiek yra vyrų, moterų darbo rinkoje lyginant su vyrais, mums tokiais tempais dar prieiks 40 ar 60 metų, kol pasikeis situacija, kol pavyks mums pasiekti pažangos ir moterys užims aukštesnės pareigas. Taigi, uh, tas, ta, ta, ta realija yra aktuali ir kalba neina vien tik tai apie moteris vadybininkės, bet ir apie tą vadybinį darbą. Paprastai moterys vadovauja mažesnėms komandoms, pusę tato dirbantiems darbuotojams. Vėlgi, čia irgi matome skirtumų, matome neligybės. Dar vienas svarbus veiksnys susijęs su mažesniu atlyginimu. Dauguma moterų per visą savo karjerą uždirba mažiau nei vyrai. Na ir maždaug 35 procentai moterų uždirba mažiau per visą savo karjerą. Ir aišku, galimybės užsitikrinti tinkamą senatvę yra kur kas mažesnės. Na, dar vienas svarbus e, klausimas yra rūpybos klausimas, nes e, čia yra daug įvairių susijusių dalykų ir čia reikalinga rinktis. Mes nusprendėme, kad 75 procentai vyrų ir moterų nuo užima, eina, gauna darbą, už kurį gauna atlyginimą. Taigi moterys įsitraukia į darbo rinką ir tuomet e, rūpyba yra socialinė rūpyba yra užtikrinama. Tačiau tokie pasirinkimai atneša atitinkamų padarinių, nes paprastai moterys atlieka visus namų ruošos darbus. Ir ta, tas rūpybos darbas, ar jis yra apmokamas ar ne ir kiek jis gali būti apmokamas, taip pat turime apsispręsti kokios darbo vietos gali būti sukūriamos šioje rūpybos srityje. Ar socialinėmis išmokomis galima būtų tuo pasirūpinti, moteris susilaukia vaikų, išeina motinystės atostogų, rūpinasi vaikais, pato grįžta į darbo rinką. Arba, pavyzdžiui, galima tas darbo vietas vėl paleisti į rinką, reiškia, susiraskite, kas rūpinsis jūsų vaikais, ar galima tą daryti kolektyviai pagal aukštus standartus. Ir tai yra mūsų visuomenės uždavinys ir Europoje tikrai labai skirtingai vertinama tokia situacija. Ir tai yra labai svarbu, nes vėlgi tai turi įtakos ir moterų atlyginimui, ir darbo kokybei, ir galimybėms dalyvauti darbo rinkoje, ir kokios konkrečiai moterys gali dalyvauti darbo rinkoje ir taip pat tai turi įtakos ir galimybėj, pasirinkimo galimybėj gimdyti vaikus ar ne. Taigi tai yra labai svarbus aktualūs dalykai. E, turime Barcelonos kriterijus dėl vaikų prie, prie, priežiūros infrastruktūros, galbūt apie tai reiktų pamastyti, kaip būtų galima tą sistemą išplėtoti Kalba eina ne vien tik tai apie vaikų priežiūrą, kalba eina apie tai, kokia yra mokyklų infrastruktūra, kaip ji leidžia moterims dirbti ir rūpintis vaikais po mokyklos. Taip pat vaikų priežiūra, neįgaliųjų vaikų priežiūra, pagyvenusių tėvų priežiūra, nes, pavyzdžiui, jeigu moteris nusprendė, negi, nesprendžia negimdyti, vis tiek turi vaik, tėvus, kuriuos reikia prižiūrėti, kuriais reikia rūpintis ir dažnai tenka dar po darbo pasirūpinti tėvais. Taigi, jeigu yra galimybė rinktis, tokia priežiūros, rūpybos sistema turi būti tinkamai suorganizuota, sutvarkyta tam, kad dar, darbininkai įvairiuose ūkio sektoriuose su atliekantys įvairų darbą galėtų tą sistemą tinkamai pasinaudoti. Taigi tai yra labai svarbus dalykai. Trečias klausimas, kurį norėčiau paliesti, yra santykiai su laiku. Kaip jau sakiau anksčiau, moterys dirba darbą, keliauja į darbą, galbūt dar turi antrąjį darbą ir po to po tų dviejų darbų grįžta namo ir toliau dirba. Atlieka darbą, už kurį atlyginimo nėra. Taigi labai įdomu įvertinti pusę tato dirbančią moterį, kiek laiko jis skiria kiekvienai tokiai veiklai. Mes tai vadiname tokiu darbų ciklu. Tarkim, jeigu moteris turi vaikų, daug reguliaraus neapmokamo darbo jie atlieka kasdien. Jeigu moteris dirba pusę etatu, vis tiek dirba ilgiau negu vyras, dirbantis pilnu etatu. Jeigu įskaičiuoji tą apmokamą darbą ir darbą neapmokamą, kuris atliekamas namuose. Aišku, kalba eina apie tai, kad daugiau tokios nemokamos veiklos, nemokamo darbo turi atlikti vyras, taip pat kalba eina apie socialinę infrastruktūrą, taip pat uh, galbūt reikalingas reglamentas dėl darbo laiko, pagal kurį būtų galima įskaičiuoti tą netlyginamą darbą į darbo valandas ir tuomet moteriai gal nereiktų dirbti pusę etato ir jos atlyginimas būtų kitoks. Taip pat e, svarbu vertinti, kaip tai susiję yra su mūsų požiūriu, kai mes respondentų paklausėme, ką jie mano apie savo dar, darbinį gyvenimą, profesinį gyvenimą, ar jį įmanoma suderinti su šeimos privačiu gyvenimu. Daugiau vyrų nei moterų pasakė, kad ne. Labai sudėtinga suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Ir tai yra įdomus faktas, nes ir vyrai, vyrai moterys skirtingai pradeda savo darbinį gyvenimą vyrai pradeda dirb, dirbti, susilaukia vaikų, pato, pamato, kad yra problemų o moteris žino, kokios yra problemos ir kokie yra pribojimai ir ji bando geriau prisitaikyti. Ir mm, moterys žino, kad reiks po darbo paimti vaiką, skalbti ir visus tuos darbus atlikti. Kitas klausimas yra, na, požiūrio klausimas. Mes savo apžvalgoje turėjome tokį rodiklį – santykis su laiku. Ir kaip, kiek darbuotojai, pavyzdžiui, gali valandą ar dvi valandas e, skirti savo darbo metu, išspręsti skubes problemas. Ir vyrams pamatėme, kad kur kas lengviau tą padaryti nei moteriams. Taigi reikia pažiūrėti, įvertinti ir laiką, ir tai, kaip dar, laikas yra organizuojamas, ir kokias teisės gauna žmonės, ir kaip jie vertina tas situacijas. E, Dar vienas dalykas. Segregacijos sąlygomis žmonės susiduria su įvairiomis rizikomis ir vienas pagrindinių iššūkių yra bandyti apibūdinti moterų profesijas, suvokiant, su kokia rizika tai yra susiję, kad ta rizika būtų matoma, kad būtų imamasi prevencinių veiksmų, kovojant su tokiomis rizikomis. Na ir įdomu, pavyzdžiui, štai kas, kai bandėme įvertinti, kiek vyrams, moteriams tenka nešioti kro, sunkius e, nešulius. Ir mes, pažiūrėjau, klausėme vyro ir moters, ar jums darbė reikia nešioti sunkius nešulius. O kai at, uždavėme klausimą dėl žmonių nešiojimo, tada jau moterys pasisakė kur kas aktyviau. Taigi reikia suprasti skirtingus tuos poreikius ir sukurti aukštos kokybės darbo sąlygas, tvarias sąlygas vyrams ir moterims, kad, galėtų, kad jie visi galėtų visapusiškai pasinaudoti savo sugebėjimais. Dėl to reikalingi daugia lypiai veiksmai, reikalinga tam tikrų pokyčių visuomenėje, tam, kad aiškiai suprastumėme, ko mes norime pasiekti ir atidžiai šiek, ir atsargiai elkime su uh, dabar ypatingai, kuomet e, vyroja krizės sąlygos. Ačiū. Thank you very much, uh, Mrs. Parentio. And, uh... Ačiū. Pone Tirijų, dabar suteiksim žodį auditorijai, turime visą sąrašą. Noriu visų pirma kalbėtojams padėkoti už tai, kad jie čia ir e, e, pasisako. O dabar išklausysime klausytojų komentarų, po to galėsite vėlgi jūs sureaguoti. Taigi dabar klausimai ir komentarai. Pirmiausia, suteikiu žodį poniai Barbarai Boris Taniškai iš Lenkijos senato. Trys minutės, nedaugiau jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pirmoji kalbu. Jaučiuosi, kad e, esu pažengus, gausiu tarsi tam tikrą pranašumą. E, Lenkijoje yra priimti teisės aktai, kurie užtikrina vienodą atlyginimą už vienodas verties darbą. Amsterdamo sutarties 141 straipsnėje yra numatyta, tiek kiekvienas e, asmuo nusipelno vienodo atlyginimo už tą patį darbą. Nuo 2010 metų e, Lenkijoje e, moters atlyginimas sudarė 8022 tūkstančius, o vyro 9702 tūkstančius. E, taigi akivaizdu, kad atlyginimas nėra vienodas. Aš turiu pasakyti, kad yra didelis skirtumas tarp visuomeninio sektoriaus ir e, privataus sektoriaus. E, valstybinėme sektoriuje jis sudaro 695 zlotus, o privačiajame sektoriuje kalbėtoje prašoma kalbėti šiek tiek lėčiau, nes išversi neįmanoma. Norėtumėm atkreipti dėmesį į tai, kad šie skirstumai atsispindi ypač e, kai kuriuose kategorijose. E, valstybinio sektoriaus e, funkcionieriai ir privataus sektoriaus darbuotojai, kaip jau sakiau, gauna kitokius atlyginimus. A. Moterys e, e uždirbo e, 6067 vidutiniškai zlotus, vyrai 8400 zlotų. Reikia pasakyti, kad e, atsakomy, atsakingos pareigos e, yra e, daugiausiai priklauso vyrams, todėl kad tokios, tokiame darbe būtų sunku suderinti šeimos gyvenimo ir karjeros galimybės. E, nu, užimančius vienodas pareigas e, vadovaujančius moteris gaudavo 40 procentų mažesnį atlyginimą. Biuro vadovas gaudavo 5973 e, zlotus, moteris tuo tarpu užmanti biuro vadovo pargas 4410 zlotų, taigi skirtumas 150, 1563 e, zlotai. Didžiausias skirtumas e, turinčių profe, profesinį išsilavinimą srityje, nes ten moteris uždirbdavo 11 metais tik 65 procentus vyrų atlyginimą. Didžiausias skirtumas yra lyginant vyrus ir moteris vyresnius nei 40 metų amžiaus, kadangi tai yra, tie skirtumai susijęs su vaikų auginimu, tai yra e, daroma profesinio gyvenimo pertrauka. Tai e, e, taip pat prisideda prie atitinkamų skirtumų skirtumų mokant atlyginimą remiantis Lenkijos e, statistikos departamento duomenimis, nepaisant to, kad moteris turi geresnį išsilavinimą, yra darbingesnės, yra pareigingesnės e, ir joms tenka daugiau tiek profesinių, tiek būtinių pareigų, jos vis tiek yra e, diskriminuojamos, o tai reiškia, kad verslo srityje lyčių lygybės klausimas nėra vienodai traktuojamas pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir liepė jai apibendrinti savo mintį. Pabaigai noriu pasakyti, kad papildoma problema, su kuria šiuo metu susiduria Lenkijos vyriausybė, tai yra pensijų reforma, vyrų ir moterų šeimo į pensiją amžiaus sulyginimas e, iki 67 metų, tačiau tai jau kitas klausimas, kuriam galbūt reikia e, papildomų diskusijų. Ačiū uždėmesi, pirmininkas. Ačiū už jūsų įdomius komentarus. Manau, kad jie galbūt susiję su antraja mūsų diskusijų dalimi. Ir noriu pranešti Europos parlamento nariams, kad jūs taip pat turite teisę pakelti ranką ir paprašyti žodžio. Jeigu to pagėdavote, prašau e, tų kolegų, kurie skaito parengtą tekstą, e, Aš e, pats esu įpratęs kalbėti pakankamai greitai, tačiau žinokite, kad skaitydami tekstą labai apsunkinate darbą vertėjams. Ir jiems yra pakankamai sunku suvokti, ką norite pasakyti ir suspėti su jūsų greitų kalbėjimu. Taigi prašau kalbėti kaip įmanoma lėčiau, kad būtų galima išversti. Dabar žodis suteikiamas poniai Elizabeta Rampi, e, Italijos senato atstoviai. E, Prašau kalbėti ne ilgiau nei e, tris minutės ir kalbėti apie klausimus, kurie šiuo metu yra svarstomi mūsų diskusijos dalyje. Ačiū už suteiktą galimybę šiandien dalyvauti diskusijose tokia svarbia tema, tokia svarbia visoms pasaulio moterims diena. Italijoje moterų dalyvavimas darbo rinkoje E, toli gražu e, nėra artimas Lisabonos sutartyje e, numatytiems tikslams. 46,3 procentai moterų dalyvauja darbo rinkoje ir skirtumai yra didžiuliai tarp Italijos šiaurės ir pietų. Italijos šiaurėje daugiau nei 56 procentai moterų dirba, tuo tarpu pietuose tik tai 36 Moteris e, dažniausiai e, dirba blogiau apmokamus e, darbus, dirba nepilną darbo dieną, turi mažiau karjeros galimybių, turi visuomet derinti savo profesinę veiklą su pareigomis šeimoje, pareigomis būtyje, nepaisant pakankamai gerų įstatymų. Ir institucinių reglamentų, trūksta lėšų šiuo metu dėl krizės ir e, nesėjimama e, platus masto politinių iniciatyvų, kad moteris būtų platesnių mastų įtraukiamas į profesinę veiklą, galėtų geriau suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Todėl e, labai sunku pakeisti dabartinę padėtį, nes Tai reiškia ne tik skirtingą lyčių traktavimą, tačiau taip pat ir e, nevienodų, nevienodas vystimosi galimybės vyrams ir moteriams. Ir nepamirškime, kad Italija yra ta Europos valstybė, kurioje esame daugiausiai moterų verslininkių. Nepaisant to, moteris yra diskriminuojamos priimant į darbą, e, e, nustatant e, darbo užmokesti, remiamasi pasirinkant darbu, darbuotojus senais stereotipais. Taip pat esame tam tikrų kultūrinių aspektų, kurie prisideda prie to, kad E, nėra užtikrinamos vienodos vyrų ir moterų teisės ir čia turime kalbėti apie atitinkamą tiek horizontalę, tiek vertikalę segregaciją e, tiek užimtumo srityje, tiek e, darbo užmokesčio srityje. Reikia pasinaudoti moterų protiniu potencialu, nes tai yra svarbu tiek šalies ekonominiam vystimuisi, tiek ir e, šalies e, demokratijos stiprinimui. Mes rengiame įvairias informavimo kampanijas siekiant užtikrinti socialinę e, lygybę, daugiau teisingumo ir šiose sritise išvelgiame daugiausiai problemų ir manome, kad jas išsprendus būtų galima pagerinti vyrų ir moterų lygybę bei užtikrinti geresnį šalies vystimasi, ypač atsižvelgiant į dabar vykstančias diskusijas ekonomik... E, visuomenėje, turime pripažinti būtinybę pagerinti moterims darbo sąlygas. Ne tik tose sritise, kur e, e, jos dirbdamos negauna jokio atlyginimo, turi omenyje darbą šeimoje. Pabaigai noriu pasakyti, kad vykdant pensijų reformą Italija pažengė į priekį, tačiau e, turime ir toliau dėti pastangas, kad dar geriau būtų užtikrinta moterų lygybę. Reikia pripažinti ir suteikti moteriams galimybę laikai, laisvai pasirinkti e, profesinę veiklą ir e, karjerą, pasinaudoti e, savo turimomis kompetencijomis ir galimybėmis, nepriverčiant jų atsisakyti motinystės ar kitų svarbių asmenio gyvenimo aspektų. Ačiū uždėmesi. I'm, uh, I'm really aware of that. It's, it's very... Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tos trys minutės yra labai ribotas laiko tarpas. Aš esu politikas, žinau, kaip sunku yra tilpti tris minutės, bet prašyčiau neviršyti to laiko, nes e, svarbu visiems suteikti galimybę pasisakyti. Dabar žodį suteiksim poniai Kristai Klaus iš Europos parlamento. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkoju už e, mintis išsakytas e, iš e, prezinimo tribūnos. Man buvo įdomu išgirsti mintį, kad vyrai neturintis aukšto išsilavinimo geresnėmis sąlygomis vis tiek gyvena palyginti su moterimis. Manau, kad šią mintį pirmiausiai reikėtų šiek tiek suvirškinti. Taip pat e, apie segregaciją darbo rinkoje daug buvo e, kalbama. E, noriu paklausti ponios, kuri apie tai kalbėjo, kad ar <clears throat> mes prašydami papildomą finansavimo lyčių lygybė įvairių moterų kvotų didinimo tos segregacijos patys ne, nestipriname, nes tai patenkame į tam tikrą užburtą ratą, taigi kaip iš jo išeiti. E, kitas klausimas yra susijęs su namuose atliekamu darbo e, įvertinimu arba atlygiu už jį. Aš manau, kad e, tai yra visuomenės atskirose valstybėse narėse priimamas sprendimas, todėl mane stebina, kad komisijos narys Andoras vertina e, šios e, sprendimus valstybėse narėse, pavyzdžiui, apie vaikų išmokas, kurios galioja Vokietijoje. Manau, kad šie sprendimai yra priskirtini valstybių narių kompetencijai. Iš esmės noriu pasakyti, kad e, socialinėje veikloje arba namų ruošos srityje esama didžiausios neligybės, didžiausios diskriminacijos moterų atžvilgių, nes perkančios paslaugas <clears throat> e, jos kainuoja brangiai, o kai moteriams nereikia už jas mokėti, tai jos yra visiškai nevertinamos. Manau, kad e, visuomenė pirmiausiai e, turi ne tik mokėti už šį atliekamą darbą arba teikiamas paslaugas, tačiau pirmiausiai turi jas ir vertinti, nes tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti geresnį gyvenimą ateitiem, ateities kartoms. Ačiū, Elena Diego, Ispanijos senato norėjo dabar kalbės, prašau. Lietuva. Labas rytas visiems. Pirmiausia, pirmininkė, norėčiau pagirti Jūs. E, pasveikinti Jūs e, su tuo, kad esate šio komiteto pirmininkas. Turbūt išimtinis šioks, e, at, šitoks atvejis, kai moterų teisų komitetui vadovauja te vyras neretai, nedažnai tai pasitaiko. Aš esu iš Ispanijos, turiu pasakyti, kad per parosius 30 metų Ispanija išgyveno, Ispanijos darbo rinka išgyveno labai didelius pokyčius. Moteris pradėjo dirbti, jos pradėjo, atrado mm, galimybę mokytis. E, nepaprastai smarkiai tie skaičiai išaugo. Tačiau jei pažvelgtumėte realiuosius skaičius, pamatytumėt, kad padaryti reikia dar labai daug. E, E, šiuo metu Ispanijos moteris e, susiduria su dideliais sunkumais dėl ekonominės krizės. Ji tiesiogiai pažeidžia pažeidžiamiausius visuomenės sektorius. Aš pati nesijaučiu pažeidžiama dėl to, kad esu moteris, bet aš tikiuosi, kad jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti. E, dėl krizės vis daugiau žmonių netenka darbo, nauji teisės aktai, pagal kuriuos yra lengviau žmonės atleisti iš darbo, E, padarys didžiausią poveikį jautriausioms visuomenėms grupėms. Mes, kaip pilietės moteris, norim iškelti klausimus, kurie labiausiai rūpi mums, e, ispanėms, ir aš atstovauju Ispanijos profesinėms sąjungoms. E, manome, kad Europoje taikomi e, metodai, sukūrė sistemą, pagal kurią moteris turi dirbti 59 dienomis ilgiau negu vyrai, kad gautų tą patį atlyginimą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes gauname mažiau algos. Ar e, vyrai e, daug dažniau netenka darbo vietų negu mes? Ne, to irgi negalėtume pasakyti. Ateityje pensijos mūsų bus mažesnės negu vyrų ir dėl to susidursime su daugiau sunkumų taip pat. E, viena iš pagrindinių kalbėtojų, kurios pavardės dabar neatsimenu, sakė, kad reikėtų e, reikalauti, prašyti kad e, galbūt mažiau moterų mokytųsi universitetuose, bet aš manau, kad ta mintis gana keista. Ispanija jau yra priėmusi teisės aktus dėl e, lyčių lygybės, tas teisės aktas yra labai aiškus, lygiai taip pat turim teisės aktą dėl e, smurto būtyje, taip pat ir darbo rinkos reformų, tačiau padaryti reikia dar labai daug. E, man didelį susirūpinimą kelia tai, kad krizės metu moterims moterų klausimams nebus skiriama pakankamai dėmesio. Ispanijoje dabar e, daug demonstracijų, žmonės vėl eina į gatves ir aš e, galvoju, gal reikėtų tokį bendrą šūkį išsikelti. Lygiavertis darbas moteriams už oro atlyginimą. Aš nežinau, ar tai pritrauktų daugiau moterų į gatves, bet aš e, gal skambu pesimistiškai, tačiau tikiuosi, kad yra įmanoma šitą pasiekti. Nadi, Tomas Kaundinadė iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos, prašom. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tiszteltel szeretettel üdvözlöm a kedves ö, hölgy kép. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti visas kolegės moters dienos progą. Jaučiuosi ypatingai pagerbtas, būdamas vyru ir galėdamas pasisakyti šiandien, dalyvauti diskusijose. <clears throat> ir suvokti galbūt geriau, kaip jaučiasi to, to, tie 9 procentai moterų, kur, kurios sudaro Vengrijos parlamento narių dalį. Vengrijos konstitucijoje yra užtikrinama moterų ir vyrų teisų e, lygybė, kaip ir neįgalios menų teisės yra ginamos ir užtikrinamos. Tačiau konstitucijos nuostatos taps tikrovę tik tada, kai e, ir e, teisėkuros institucijose bus užtikrinta vyrų ir moterų lygybė esama vertikalios ir horizontalios atskirties arba e, segregacijos esama tam tikrų tik vyrams būdingų darbo sričių, veiklos sričių profesijų, taip pat tik moteriams būdingų. Tačiau jeigu jau Europos parlamentuose e, vyrai dominuoja priimant e, politinius sprendimus, tai kokios, kokių permainų mes galime tikėtis. E, Kolegė iš Prancūzijos, ponė Berentier, kuri yra keturių vaikų mama, norėčiau ją su tuo nuoširdžiai pasveikinti, taip pat ir su tuo. E, tačiau turiu konstatuoti, kad pasibaigus 8 valandų darbo dienai E, moteris turi dar daug kitų darbų nudirbti. Kolegė minėjo, kad dar reikės 40 ar 50 metų, kad išnyktų skirtumai tarp vyrų ir moterų šios rytie. Tai ji yra visiškai teisi dėl to. Neseniai e, Vengrijos parlamente vyko diskusijos dėl vienodų vyrų ir moterų galimybių. Pagrindinė diskusijų mintis buvo susijusi su tuo, kad reikia radikalių permainų. Ir e, reikėtų atlikti tyrimą, e, kokios naudos e, arba kokią pažangą padarė šioje srityje neseniai prie ES prisijungusios vidurio rytų Europos šalis. Kolegė iš Lenkijos minėjo, kad mes atstovaujame vienam regionui, kuris šiuo metu galbūt patiria ne pačius geriausius laikus ekonominė prasme, nes Vengrijoje, pavyzdžiui, nemažai darbo vietų buvo sunaikinta. Po įstojimo Europos Sąjungą e, Vengrija turi 10 milijonų gyventojų ir iš karto po įstojimo buvo prarasta maždaug milijonas darbo vietų. E, būtent šią naštą mes e, <clears throat> turime nuolat ir toliau nešti ir negalime Vengrijoje tvirtinti, kad įstojimas Europos Sąjungą reikia persilaužimą moterų teisų užtikrinimo srityje, būtent dėl anksčiau minėtų problemų. Šią prasme narystė ES mums neatnešė jokios naudos, kaip ir daugelį kitų sričių. Tačiau mes tikrai negalime kalbėti apie tai, kad vyrų ir moterų e, teisų skirtumai sumažėjo po, narys, po įstojimo Europos Sąjungą. Jie galbūt netgi padidėjo, nes e, junčiam, juntame didesnę konkurenciją iš vakarų valstybių. Taip pat ir šioje e, srityje aš nenoriu dabar piknaudžiauti tą aplinkybę, kad e, laikrodis man pradėjus kalbėti nebuvo laiku paleistas, noriu tik pabrėžti, kad e, vyrų ir moterų darbo užmokesčių skirtumai Vengrijoje yra vieni mažiausių Europos Sąjungoje. Kai Martinas Šulcas kalbėjo apie tai, kad reikia mažinti šios e, darbo užmokesčių skirtumus, jis kalbėjo kaip Vokietijos atstovas, kur atlyginimo skirtumas siekia 20 procentų vyrų ir moterų, Vengrijoje jis tuo tarpu siekia tik 10. Ir čia e, Vengrija palyginti su kitar, kitomis rytų ir vakarų Europos valstybėmis tikrai yra neblogoje padėtyje. Vyrai ir e, moteris turi tapti tikrais partneriais, kuriant naują sistemą, e, kurie neliktų e, minėtų skirtumų, reikia parengti nacionalinės strategijas, kelio gairių, planus, tačiau kol esama slapto vyrų e, suokalbio mes tikrai negalime tikėtis didelių permainų. Ačiū. Džiaugiuosi, kad pasisakėte kaip, kaip vyras. Man lyčių lygybė nėra klausimas, kuris aktuolus tik moteriams, jokių būdų, lyčių lygybė yra klausimas, kuris yra susijęs, susijęs su demokratija ir žmogaus teisėmis ir ir vyrai, ir moterys turi bendrai prisimti atsakomybę, siekiant užtikrinti žmogaus teisės ir demokratiją. Ačiū. Turiu klausimą. Yra dar trys kalbėtojai, tačiau kitose diskusijose nėra tiek daug užsirašysių jų pasisakyti. Norėčiau paklausti ponios Olišovskos ir ponios Papanika Lėja iš Lenkijos. Uh, ar jūsų pasisakymai yra skirti daugiau šioms diskusijoms, ar galbūt jūs galėtumėte pasisakyti jau kitose diskusijose? Galėtumėte per kitas diskusijas pasisakyti? Abi jūs, taip? Nematau tiksliai, kur jūs sėdite. Niekas neprieštarauja, puiku. Taigi dar viena kalbėtoja, ne parlamentarė, ponia Jelen Hofner iš Švedijos. Prašau, žodis jums. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti irgi. Šiandien moteris yra gerovės kuriejos. Nepaisant to, e, gerai apmokamas darbo vietas, e, didelę atsakomybę neša moteris. E, moteris, e, mes e, suprantame, turi neretai tarsi dėlionę savo gyvenimą dėlioti, kaip mamos, jos neretai turi sustabdyti savo karjeros raidą, nes negali dirbti visų etadų. Moteris pereidamos prie nepilnos darbo dienos sumažina savo, finans, savo gyvenimo finansavimo galimybės ir tolesnės pensijų finansavimo galimybės. Uh, Lygiai taip pat mes, lygiai to, dėl tos priežasties mes turime kalbėti apie moterų e, lygias galimybės ir teisės toje srityje. E, neužtenka priimti sprendimo, kad moteris yra lygiai vertės. Lyčios, lygios lygi, galimybės turi būti įgyvendintos ir praktiškai visuomenėje, darbo vietoje, namuose ir tarp e, bendrai žmonių. Thank you. Thank you And... Ačiū. Dar galiausiai suteiksiu žodį poniai Dainai Kasakai iš Latvijos parlamento. Labas rytas, ponios ir ponai. Kolegos, aš sėdėsiu kalbėdama, jeigu jūs neprieštaraujate. Norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šias diskusijas. Ir aš pristatysiu Latvijos poziciją. Eurostato duomenimis 2010 metais moterų atlyginimas buvo 20 procentų to, ką uždirbdavo vyras. Na ir atlyginimų užmokesčio skirtumas dar labiau išaugo per pastarosius dviejus metus. 2008 metais, kai prasidėjo ekonominė krizė, kurią mums pavyko įveikti per pastaruosius keletą metų, Buvo daug, aišku, ir kitokių ekonominės plėtros problemų, tačiau pažvelgus į ekonomikos rodiklius matome, kad pasaulinis ekonomikos forumas parengė ataskaitą apie 2010 metus ir mes užėmėme 19 vietą. Taigi, jeigu kalbant apie ekonominius švietimo, ekonomikės švietimo pers, perspektyvas, valstīm. Un uh, tas, kas mūs vairāk no. E, Latvijoje sveikatos priežiūros srityje padėtis galbūt geriausia lyg, palyginti su kitais, kitomis ES uh, valstybėmis narėmis. Kalbėti yra prašoma kalbėti lėčiau. Svarbu vis dėlto pagerinti padėtį iš 134 e, šalių. Latvija užima 22 vietą, moteris e, mažiau dalyvauja verslo struktūrose, maždaug dvigubai daugiau vyrų verslininkų yra Latvijoje nei moterų. Prieš šešis metus e, tas skirtumas buvo dar didesnis, tris kartus daugiau buvo vyrų, taigi dabar galime teikti, kad čia padarėme taip pat tam tikrą uh, pažangą. Kitas svarbus klausimas e, susijęs su e, tuo, kad Latvijoje vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą nėra didžiulė problema, tačiau moteris e, daugiau dirba tose paslaugų sektoriuose, kuriuose yra mažiau vyrų, vyrai daugiau dalyvauja <clears throat> verslo struktūrų veikloje. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad moteris derina savo profesinį gyvenimą, e, profesinę veiklą su kitais įsipareigojimais, rūpinasi vaikais, šeima. Dar, dar e, apie e, įstatymus užtikrinančius vienodą darbą, užmokestį už vienodą darbą, tie įstatymai yra priimti. Prieš metus buvo patvirtintas dar vienas teisės aktas, kuriame teigiama, kad e, valstybė turi aprūpinti šeimas, e, e, suteikti šeimas auginamiems vaikams vietas darželiuose vaikų ir tai taip pat šiuo metu įgyvendinama, kalbant apie dalyvavimą politikoje. E, Latvijoje yra 21 procentas parlamentarių moterų, Europos parlamente 46 procentai, taigi dar mūsų laukia ilgas kelias, kad pasiektume Europos parlamento skaičius. Dar grįžtant prie vienodo darbo užmokesčio, Europoje esame 27 valstybių narių ir esame priemonių, kurias pasitelkus būtų galima e, suvienodinti padėtį ir uh, užtikrinti vienodą vyrų ir moterų gerovę, tačiau noriu pabrėžti, kad Latvija e, gauna septynis kartus mažiau finansavimo nei kitas valstybės narės, e, ypač tiesioginių išmokų sritinė žemės ūkė. Latvija gauna tik 30 procentų išmokų e, palyginti su ES vidurkiu ir tai tikrai yra labai mažai ir e, šios rytė moterų padėties taip pat negalime pagerinti. Moteris yra e, netokios e, <coughs> mobilios ir todėl jos taip pat negali vykti tolesnės, toliau vykti į savo darbo vietą. Taigi tai yra taip pat viena iš priežasčių, kodėl moterų padėtis yra blogesnis. Tačiau mums yra labai svarbu, kad būtų suvienodintos tiesioginės išmokos žemės ūkio srityje. Iki 2020 metų e, daugiametį finansinę programą yra numatoma e, padidinti tiesioginius mokėjimus tik iki 45 procentų. Aš tačiau e, tikiuosi, kad vienodas darbo užmokestis turėtų būti taikomas e, visose sritise. From, from. Ačiū dabar pakviesiu pasisakyti prelegentės. Gal priešinga tvarka dabar. Ačiū. Labai įdomus pasisakymai. Keletą pastabų užsakysiu. Aš manau, kad esame prieėmę politinių sprendimų, turime politinių įsipareigojimų ir to realybėje nepamatysime, jeigu nepradėsime realiai mokytis iš situacijos. Taigi labai svarbu, kad būtų priimti tinkami teisės aktai, kad numatyti paramos planai, kad tos priemonės, kurias parengėme dėl lyčių, integra, lyčių lygybės integracijos ir taip toliau, kad, kad tai taptų realybė. Tai yra labai svarbios priemonės, norint sukurti tokią visuomenę, kurios nu, siekiame. Dar vienas dalykas, jeigu norime gerinti darbo sąlygas moteriams, daugelis tų veiksmų, kurių reikia imtis gerinant darbo sąlygas vyrams ir moterims, ir pažeidžiamiausiems sluoksniams. Nes panašu, kad tai turės įtakos bendrai visai visuomeniai ir tai nekainuoja didelių pinigų. Gerinant, gerinti darbo sąlygas tiesiog nieko nekainuoja. Tai yra geresnio klimato, sukūrimas ir lyderystės ir paramos dalykai, taigi tai nieko nekainuoja ir netgi krizės sąlygomis tą padaryti galima. Kitas dalykas. Bendrasis europinis modelis. Daug buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima įvertinti BBP ir ar turime tinkamus rodiklius, pagal kuriuos galėtumėme imtis veiksmų. Taigi reikia ir toliau apie tai kalbėtis, pamastyti. Pavyzdžiui, rūpybos priežiūros priemonė yra labai svarbi, darbo kokybė, gyvenimo kokybė. Tai yra labai svarbus veiksniai. Taigi mums dabar reikalingi tokie rodikliai, kurie padėtų mus, mums įvertinti, kiek mums pavyko pasiekti užsibrieštų tikslų. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad Europa buvo lyderė skatinant diskusijas e, šioje srityje ir buvo parengta daug svarbių priemonių, o dabar tikrai moterų klausimai yra gan aktyviai aptariami. Agnėtas Stark kalbėjo apie tai, kas yra su moterimis kitose pasaulio regionuose. Taigi turime tikrai pavyzdinį modelį ir turime jį apginti ir propaguoti visame pasaulyje. Ačiū. Pirmiausia, suvokti, kas vyksta, yra labai svarbu. Dabar, kai vyksta ekonominiai pokyčiai, gan greitai, pasisakymuose buvo užduoti klausimai apie tai, kaip būtų galima gerinti moterų situaciją ir kad ekonominės krizės sąlygomis moterims tampa sunkiau. Aš esu tarptautinės feminiščių, ekonomiščių organizacijos pirmininkė. Ir mūsų konferencija vasarą įvyks Barcelonoje, Ispanijoje, Barcelonos universitete, birželio pabaigoje. Na ir ten biudžeto lėšos moterims, e, klausimas už atlyginamas darbas, netlyginamas darbas, taip pat uh, ekonominiai padariniai Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose bus aptarti moterų ekonomiščių, kurios atstovaus e, tiems regionams. Na ir aš manau, kad čia yra labai svarbus suvokimas, kad nepakanka vien tik tai įvertinti moterų darbą. vertinimo nepakaks, kad galėtum apsimokėti sąskaitas, reikia pinigų, reikia atlyginimo. Ir tas ryšys tarp vertės ir pinigų, man atrodo, yra labai svarbus. Ir aš tikiuosi, kad toliau diskusijose mes tas temas dar šiandien paliesime, aptarsime tuos labai sudėtingus, bet svarbius klausimus. Um, in... Uh Ačiū už įdomią diskusiją ir klausimus. Čia e, plenarinių posėdžių salėje. Aš norėčiau pratesti Agnetos mintį. Vertė ir pinigai, tie dalykai tarpusavį yra susiję. Aš savo kalboje nepasakiau, bet prisiminiau, kad 75 procentai E, mažus atlyginimus gaunančių žmonių Europoje yra moteris, taigi mūsų laukia gana didelis darbas. Norėčiau pakomentuoti porą dalykų. Kartais visą laiką man atrodo jokinga, kai kalbam apie kvotas. E, aš apie tai jau nebekalbėsiu, nes moteris iš Vokietijos jau apie tai kalbė. Aš pati esu iš valstybės, kurio kvotos jau yra nustatytos politikoje daugelį metų. Ir e, tą sistemą suformuoti nebuvo paprasta. Kalbant apie kvotas, svarbu suprasti, kad jos yra ne tikslas, bet priemonė. Ir dabar mes kalbam, ar e, mes kažką pasiekėm, ar numatėm kažką, ar padarėm kažką kvotomis, ar galima jas jau panaikinti. Ne, dar negalima, nes e, sugrįžti į pradinę padėtį labai lengva. E, Ispanijos atstovės kalbėjo. Teisingai jūs pastebėjote, kad per krizę moteris yra pamirštos. Ir mes turime įsivaizduoti problemas ir suprasti, kad mes esame jų dalis Mes e, e, nuo krizės labiausiai kenčiame. Moteris ir vyrai e, nuo krizės kenčia skirtingais būdais. Daugiau laiko dabar jau jūsų nenaudosiu, bet noriu dar šitą pasakyti. Mano valstybės Norvegijos ministras pirmininkas yra pasakęs, valstybės konkurencingumui ne nafta yra svarbiausia, o dirbančios moterys. Nes maždaug 70, moterų Norve... 70 procentų moterų Norvegijoje dirba. Deja, didelė jų dalis dirba nepilnu etatu, taigi net ir mes dar turime labai daug ką nuveikti, kol galėsim pasakyti, kad pasiekėm savo tikslą. Tačiau Taip pat noriu pasakyti, kad kai yra sukurtos geros socialinės sistemos, kai yra investuojama į moteris, investuojama į visuomenę, nenoriu skambėti arogantiškai, bet galiu pasakyti, kad e, šiaurės šalių gerovės modelis prisidėjo ir dar prie vieno e, fakto. E, šiaurės šalių gimstamumo lygis labai didelis. Manau, kad visos valstybės turėtų apie tai pagalvoti. Ačiū. Much, I... Ačiū. Dar kartą dėkoju esančiosiams tribūnoje. Ačiū, kad dalyvavote šiame renginyje. Labai džiaugiamės. O dabar pereisim prie kito darbo atvarkės klausimo, prie kitų kalbėtojų. Ačiū. Yes. Uh, Mūsų posėdžio antra dalis - pasikeitimas patirtimi apie tai, kaip sumažinti atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ir norime padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams, kurie pasisiūlė pristatyti savo šalių patirtį. E, pirmiausia, išklausysime e, suplanuotų kalbėtojų e, ir po to galėsime per diskusiją išsakyti savo pačių patirtį, pasikeisti geriausią patirtimi. Dabar nešvaisydamas laiko iškart suteiksiu žodį poniai Alijanai Gaidoskovai, kur yra Čekijos Respublikos Senato vicepirmininkė. Penkias minutės jums prašom. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Širdingai dėkoju šiandienos posėdį, kurio tema labai aktuali šiuo metu Čekijos Respublikoje. Man didelė garbė sakyti kalbą, nors padėtis Čekijoje dažniausiai E, gali būti pateikiama kaip blogas pavyzdys, e, kalbant apie atlyginimų skirtumus. Atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų Čekijoje yra vieni iš didžiausių Europoje - beveik 26 procentai, 8 procentais daugiau negu ES vidurkis. Aš turiu pasakyti, kad e, sureaguodama į kolegę iš Vengrijos, kuri kalbėjo prieš mane, kad šis skirtumas labai smarkiai išaugo valdant dešiniesiems o ne po Čekijos įstojimo į Europos Sąjungą. E, tai atsitiko vėliau, todėl, kad buvo bandoma gyvendinti neoliberaliasias koncepcijas. Moterų diskriminacija yra priimamas kaip moraliai pagrystas, teisėtas dalykas. Ir e, e, tai yra geriausio atveju. Neretai darbdaviai tai traktuoja kaip savo teisę. Čekijos vyriausybė e, kalba apie įvairias formalės priemonės, sako, kad reikia sumažinti darbą ne, nepilnu etatu, bet dėl to skirtumai tarp vyrų ir moterų tik dar labiau pagilėtų, nes realių priemonių nėra įmamasi. Šiandien e, diskusijose žiniasklaidoje labai plačiai kalbama apie vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus, bet dažniausiai tai apsiriboja akademikų sluoksniais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tai nepasiekia plačiosios visuomenės ir politikų ausų. E, Čekijos Respublikoje E, neoliberaliojoje erdvėje mes galime sėkmingai vykdyti tik ekonominės diskusijas ir ekonominius argumentus pateikti. Ir galime sakyti, kad moterų dalyvavimas rinkoje būtų geras impulsas keistis ekonomikai. Todėl aš norėčiau šiek tiek e, pakoreguoti mūsų diskusijos temą. Kokios naudos darbdaviams duoda nediskriminuojanti darbo aplinka, e, sukurdami e, nediskriminuojančią aplinką bendrovėms e, suteikiame galimybę turėti pranašumų darbo rinkoje ir darbdaviai gali turėti geresnį darbo jėgą. Daug visuomenės nuomonės apklausų ir apžvalgų šiandien rodo, kad lygias galimybės propaguojančios bendrovės e, įdarbina žmonės, kurie yra labiau motivuoti, jų klientai yra labiau patenkinti, e, jų produkcijos rezultatai yra geresni, reputacija aukštesnė. Kitas argumentas jau buvo paminėtas. Aš tai įvardinčiau kaip nediskriminuojančios aplinkos nauda visuomeniai bendrai. Norėčiau paminėti tvirtuosius duomenis, kurie rodo, kad atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų panaikinimas padidina gyventojų vartojimo mastus ir e, darbo produktivumą. Tai leistų kovoti su struktūriniu moterų e, skurdu darbinguoju gyvenimo etapu ir išėjusi pensiją. Kai be to tokiu būdu moteris gali daugiau prisidėti prie socialinės gerovės mokesčiais ir tai yra naudinga visuomeniai. Nežinau ar gerai ar blogai, bet e, Čekijos Respublikos privačiajame sektoriuje e, stambios bendrovės išsiaiškino, kad lygios galimybės yra susijusios ne tik su žmogaus teisėmis ir socialiniais reikalais, bet ir su verslu, su verslo interesais. E, tačiau manau, kad e, galbūt vienintelis būdas mums e, išbristi iš tos negatyvios politinės aplinkos ir pakeisti padėtį yra būtent tos diskriminacijos panaikinimas. Kai kalbame apie lyčių atlyginimo skirtumus, turim nepamiršti ir kitų moterų diskriminavimo darbo rinkoje būdų. Pirmiausia, šeimos ir darbo suderinimas – ir e, lyčių stereotipai apie moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje. Nors šios trys dimensijos yra tarpusavėje susijusios e, ir turbūt priklauso viena nuo kitos, e, turime kalbėti apie jas atskirai ir apie jas kartu tuo pat metu. Čekijos Respublikoje yra priimtas įstatymas dėl kovos su diskriminacija, jis tenkina ES direktyvą, tačiau dėje realybė yra visai kitokia, kaip aš jau sakiau. Vis tik drįšiau pasakyti, kad jauni, naujai iškylantis politikai e, suvokia, kad reikia sukurti taisyklės, kurios e, panaikintų moterų diskriminaciją. Net ir Čekijos Respublikoje moterų padėtis dabar jau gerėja, jos e, dabar jau užima geriau apmokamas darbo vietas. Ir aš esu tikra, kad anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai vyrus reikės apsaugoti primant įstatymus e, dėl kovos su diskriminacija. Todėl nereikėtų e, leistis į kraštutinumus. Subalansuota tvari visuomenės raida yra įmanoma tik tada, jeigu yra išnaudojamas visas visuomenės potencialas. Norvegijos pavyzdys, manau, labai geras, kai e, visi turi galimybę pasinaudoti talentų, e, bendradarbiauti su kitais visuomenės nariais ir darniai dirbti, tai e, ir vyrai, ir moteris išnaudoja savo galimybės. Ačiū, kad leidote man pasakyti šiandienos konferencijoje ir leidžiate kartu e, su jumis siekti kelio į realią lygybę. Ypač noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač Martinui Šulciui, už tai, kad jis e, šį procesą stumia į priekį. Ačiū ir linkiu Jums geriausios kloties. Uh, Ačiū. Turite? Daug man. Ačiū, dabar steiksime žodį. Kitai kalbėtojai, ponė Tarina Biankė, Italijos Senato žimtumo komiteto nariai, prašau jums penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, <clears throat> dėkoju jums už uh, tą puikią galimybę, kurią šiandien mums Italijos uh, senatui e, suteikėte <clears throat> šiandien pristatyti mūsų politinius sprendimus tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Aš e, manau, kad e, vyrų dalyvavimas diskusijose apie šias problemas taip pat yra labai svarbus faktorius siekiant permainų. Kaip daugelio kitų Europos šalių, Italijoje taip pat, e, nepaisant e, tos aplinkybės, kad galioja lyčių lygybę užtikrinantis teisės aktai, esama didžiulio skirtumo darbo užmokesčio e, srityje. Italijoje, kaip ir kitose šalise, tai pastebima beveik visose sritise. Moteris uždirba mažiau už vyrus, nepaisant to, kad dirba vienodą darbą ir sukuria vienodą vertę savo darbų. Tu galima išvelgti įvairias šio reiškinio priežastis, kurios yra tarpusavyje susijusios. Viena iš priežasčių yra ta, kad moteris ir vyrai dirba skirtingo pobūdžio darbus, e, taip pat e, taikoma tam tikra diskriminacija švietimo sistemoje, profesinio rengimo sistemoje moteriams yra sunkiau suderinti profesinę veiklą su savo pareigomis šeimoje, būtiniais darbais. Todėl ir juntama ta e, segregacija darbo rinkoje, be kita ko ir dėl to, kad moteris dažniausiai turi rūpintis vaikais. Italija tikrai nėra išimtis moterų ir vyrų teisų užtikrinimo srityje palyginti su kitomis ES valstybėmis. Moterų nedarbas yra didesnis nei vyrų Italijoje. Dažnai moteris dirba nepilną darbo dieną, apie tai kalbėjo jau kiti kolegos, taip pat e, moteris dar turi nudirbti kitus papildomus darbus, joms sunkiau derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą ir dėl visų šių priežasčių uh, Moterų žimtumas yra daug mažesnis, ypač mažus vaikus auginančių moterų. Moteris dirba e, tose sektoriuose, kuriuose mokami mažesni atlyginimai. Ir e, aišku, kad vadovaujamuose pareigose moterų yra nepakankamai. Ekspertų vertinimu dalyvauja darbo rinkoje ne savo asmeninėmis pastangomis, o gaudamos tam tikrą valstybės arba šeimos paramą. E, esame surinkę 2010 m. duomenis, kurie skelbiami taip pat Eurostato 27 ES valstybėse narėse <clears throat> vertinant vidutinius duomenis, moteris uždirba daug mažiau nei vyrai. Italijoje moterio atlyginimas siekia 70 procentų vyrų atlyginimo. Tuo tarpu padėtis e, Skandinavijos šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje yra daug geresnė vis tik bendrai vertinant moterų dalyvavimas e, darbo rinkoje Italijoje yra daug mažesnis ir jos turi dirbti mažesnės kvalifikacijos darbus. E, Italijoje tačiau per pastarosius metus buvo padaryta pažanga teisėkuros e, srityje, siekiant užtikrinti arba pagerinti vyrų ir moterų padėtį darbo rinkoje parlamentas 2010-aisiais darbo, kom, darbo reikalų komitete e, priėmė rezoliuciją dėl vyrų ir moterų lygybės, kurioje vyriausybė raginama imtis konkrečių priemonių padėčiai pakeisti, taip pat siekiant Italijoje gyveninti strategijos Europa 2020 nuostatas 2006 metų 54 direktyva Italijoje yra perkelta prieimus atitinkamą teisės aktą, kurio atitinkamuose straipsniuose yra e, apibrėžiama būtinybė užtikrinti vyrų ir moterų lygybę bei e, kurio nuostatomis uh, siekiama pažaboti diskriminaciją darbo vietoje. Bei yra numatomos kitos papildomos moterų apsaugos priemonės. Numatomos įvairios <clears throat> bausmės ir sankcijos už nediskriminavimo įstatymo pažeidimą. Taip pat kolektyvinėse darbo sutartyse yra numatomos atitinkamos specialiosios priemonės siekiant taikyti kardomosius veiksmus, užkartant kelią moterų diskriminacijai, atitinkami projektai yra įgyvendinami nacionaliniu, regioniniu, vietos lygmeniu. Su profsąjungomis dabar deramasi dėl darbo rinkos reformų, apie tai kalbėjo kolegę, siekime pagerinti moterų darbo sąlygas, kad pastarosios galėtų geriau derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Taip pat noriu paminėti 2009 spalio 5 dieną priimta lygybės hartija kalbėta yra nutraukiama, pinkas prašo baigti savo mintį. Galvau, kad man bus skirta šiek tiek daugiau laiko, sako kalbėtojo pirmininkas, atsako, kad e, jums buvo suteiktos penkios minutės. Gerai, norėjau paminėti naują teisės aktų projektą, kuris šiuo metu yra svarstomas. Praėjusiais metais tai buvo labai svarbi diskusijų tema Šiame teisės akto projekte kalbama apie <clears throat> įmonės, kurio akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje iki 2015 metų turėtų būti 25 procentai šių įmonių vadovybėje vadovybės struktūrose moterų. Toks e, teisės akto projektas yra svarstamas parlamente ir iki 2030 metų e, moterų užimančių vadovavimas pareigas dalis pagal šio įstatymo nuostatas turėtų tapti dar didesnį. Buvo minėtas puikus Virginijos romanas ir mes pritarėme jame uh, išreiškiamai minčiai dėl ekonominės moterų nepriklausomybės, tačiau buvo paminėta, kad mūsų visuomenės ateities santvarka e, labai priklausys nuo lyčių lygybės užtikrinimo svarbu tiek ekonominė nepriklausomybė, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie naujas mūsų visuomenės struktūras. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Perėsime prie kitos kalbėtojos ir tai dabar žodį suteiksiu poniai Terezai Anjinio, konstitucinių reikalų, teisų, laisvių ir garantijų komiteto narė Portugalijos nacionalinė asamblėje. Prašau žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, svečiai. Man labai malonu šiandien dalyvauti šiame renginyje. Aš tikiuosi, kad mano dalyvavimas prisidės prie pozityvių rezultatų. Neligybės socialinis matmuo tampa labai akivaizdus iš lyčių perspektyvės lygybė tarp vyrų ir moterų reiškia, kad reikia keisti socialinės kultūrinės taisyklės ir vaidmenius priskirtus vyrams ir moteriams. Tikslas, aišku, ne, neatsisakyti lyčių skirtumų, bet panaikinti asimetrijas, kurios sukūriamos socialinių, biologinių priežasčių ir atitinkamų priskiriamų uždavinių. Lygybė reiškia, kad turime suprasti kad yra tam tikrie nusistovėję santykiai, tačiau jie nėra stabilūs, jie nuolatos e, keičiasi. Tai nėra iš anksto nustatytas ir lyčių nulemtas dalykas. Vienodo atlyginimo už vienodą darbą principas turi būti taip ir suprasta, suprastas. Skirtumai, atlyginimo skirtumai tarp vyrų ir moterų yra viena ryškiausių neligybės formų. Pats principas reiškia, kad vyrai ir moterys lemia, remiantis tam tikrais stereotipais. Yra, gauna ne vienodą atlyginimą ir taip pat moterys dirba atitinkamus darbus, už kuriuos yra mokama mažiau nei mokama vyrams. Dabar akivaizdu, kad socialiniai modeliai nulėmė tam tikrus tam tikras tendencijas dėl pasirenkamų profesijų ir tai nėra naudinga moteriams. Lygybė tarp vyrų ir moterų yra pagrindinis Portugalijos konstitucijos principas ir vienas pagrindinių Portugalijos valstybės uždavinių yra skatinti at, priimti atitinkamas politikos kryptis. Bet kokios diskriminacijos panaikinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukštos kokybės demokratinę valstybės antvarką. Kai kurie sociologiniai duomenys nurodo, kalbėtos prašoma kalbėti šiek tiek lėčiau. Puiku. Dabar moterų, dirbančių moterų skaičius yra ypatingai didelis ir dauguma universiteto student, studentų, sėkmingų studentų yra moterys. Mokslinius techninius darbus taip pat dažniausiai atlieka moterys, tačiau Kiti sociologinis duomenys rodo visiškai kitokią situaciją. Moterų atlyginimai paprastai yra mažesni nei vyrų. Darbas namuose nėra pasidalyjamas ir dažniausiai yra laikomas moters reikalu. Taip pat dažnai moterų aktyvumas politinėme gyvenime yra nepakankamas ir dėl to ir darbo rinkoje moterų yra mažiau. Bendrai yra didelis skirtumas tarp rašytinių įstatymų ir realios situacijos Portugalijoje. Ir tai yra labai svarbus bendras iššūkis. Konstitucinė teisinė sistema, sistema bandoma yra užtikrinti tam tikras norm, normas, tačiau yra teisiniai normatyvai ir socialiniai normatyvai, pagal kuriuos moterys vis dar yra dažnai priklausomos. Ir tikrai matome, kad tai, kas yra įstatymuose ir kokia yra realybė, yra didžiulis kontrastas. Na ir to, tą paaiškinti galima tuo, kad trūksta socialinių judėjimų ne, nepriklausomumo. Taigi labai svarbu pripažinti, kad e, įstatymų vykdymas irgi yra labai svarbus, ypatingai e, kalbant apie kovą su diskriminacija. Bendrai atrodo, kad Portugalija gal aktualiausia problema yra tai, kad įstatymai nėra praktiš, praktikoje įgyvendinami ir dėl to socialinės ir politinės teisinės sistemos susiduria su tam tikrais sunkumais. Tai yra ypatingai akivaizdu, kalbant apie moterų darbą, apie tai, kad trūksta, kad atlyginimai nėra vienodi, kad moterų darbo sąlygos yra kur kas prastesnės. Dėl to labai svarbu pasirūpinti, kad veiksmingai būtų gyvendinti teisės aktai sustiprinant ar pakoreguojant e, atitinkamų administracinių institucijų darbą. Pirmininkas dar kartą prašo kalbėtojas kalbėti lėčiau. Taigi, kaip sakiau, informacija, aišku, yra labai svarbu. Tačiau vis tiek duomenų rinkimas e, turi būti efektyvesnis, turi būti atliekama daugiau studijų, renkami turi būti statistiniai duomenys apie lyčių segregaciją. Taip pat labai svarbu skatinti pilietinės visuomenės organizacijų įsitraukimą, kovojant už tokias teisės. Taip pat teismų institucijos ir ypatingai politinės institucijos turėtų irgi dirbti su visuomenė. Mūsų vyriausybė užsibrėžusi yra užtikrinti didesnę valstybės atsakomybę, skatinant atitinkamas politikos, skatinant atitinkamus politikos sprendimus, pagal kurios būtų galima didinti vyrų ir moterų lygybę, ne tik kalbant apie jų teisės, bet taip pat kalbant apie galimybę, sąlygas siekiant tvaraus augimo, darbo vietų ir solidarumo pažangos yra pasiekta užtikrinant e, lygybę įstatymuose ir imtasi buvo daug žingsnių užtikrinant efektyviai lygybę tarp vyrų ir moterų. Portugalijoje situacija yra kur kas geresnė, kalbant apie politinį moterų aktyvumą. Tačiau to negalime pasakyti apie abiejų, abiejų lyčių aktyvumą primant e, ekonominius sprendimus, kur matome, kad moterų tikrai nėra pakankamai. E, Norint pakeisti situaciją, Portugalijos vyriausybė praeitą savaitę patvirtino nutarimą, pagal kurį viešo sektoriaus įmonės privalo tvirtinti ir įgyvendinti lygybės planus tam, kad būtų užtikrinama pusiausvyra dėl vyrų ir moterų dalyvavimo valdybose. Tie patys veiksmai dabar jau yra rekomenduojami ir privačioms įmonėms. Vertinimo rezultatus atliks, vertinimus atliks vyriausybė kas pusmetį. Portugalijos parlamentas turi labai svarbų vaidmenį, stebint, kaip yra gyveninamos tos politikos, tie politiniai sprendimai. Šalia to parlamentas vaidina svarbu vaidmenį dėl teisinių iniciatyvų ir taip pat prisideda prie to, kad visuomenė e, tampa lygesnė, tą darė anksčiau ir parlamentas ketina tą daryti ir toliau. Galiausiai atsižvelgiant į dabartinę sudėtingą situaciją, ar kiek tai veikia moteris, apie krizę jau buvo kalbėta. Žinoma, mes susidurime su neigiamais padari, krizės padariniais, skatinant lyčių lygybę. Moteris atsiranda kur kas, atsiduria kur kas pažeidžiamesnėse situacijose ir dabar mūsų, mes turime daugiau dėmesio skirti tam, kad moterų situacija dar ne, labiau neblogėtų darbo rinkoje. Padaryta jau buvo nemažai, bet reiks dar daug nuveikti. Parlamentarai turi prisimti svarbę atsakomybę. Anksčiau nebuvo lengva tą daryti, nebus lengva padaryti dabar ir ateityje. Na ir dėkoju Jums uždėmesi. Thank you very much, and uh, we have now here the contribution from. Ačiū. Trys skirtingi parlamentai pasisakė ir mes labai džiaugiamės, kad uh, E, jūs tai padarėte, esame jums už tai dėkingi ir pernam prie kalbėtojų sąrašo. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad laukiame ponios Reding ateinant iš Europos komisijos. Ji um, sumažino mūsų pasisakymo laiką ir kai jau ji bus čia, turėsim žodį jai suteikti iš karto ir paskui dar galėsim patikti jai klausimų. Uh, Dabar noriu suteikti žodį poniai Alešijai Ališovskai iš Lenkijos parlamento. Prašyčiau į temą kalbėti, kad liktų laiko. E, pasikalbėsiu poniai Vivian Reding, prašom. Trys minutės. Dziękuję bardzo. E... Labai ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, privačiame sektorėje sėkmės siekiančios moteris dalyvauja savivaldybių veikloje, darbo <clears throat> biržų veikloje, kitų institucijų. Tokios moteris yra lojalios ir e, rūpestingos. Taigi, tokios moteris labai mielai priimamos stažuotės įvairiose įmonėse, vadybininkės moteris skiriasi nuo vyrų tuo, kad vyrų vadovaujamuose įmonėse, mano anksčiau minėtų reiškinių, nelabai būtų galima pastebėti. 45 procentai Lenkijos moterų dalyvauja profesinėje veikloje tačiau jų padėtis susijusi su motinystės atostogomis, ypatingai privačiame sektoriuje, nėra pati geriausia, nes laikoma darbo kodekso nuostatų pažeidžiamus e, jų kaip žmogaus teisės. Dažnai iš motinystės atostogų grįžtančios moteris grįžta į blogiau apmokamą kad ir tą patį darbą arba šiek tiek kitokį reikia pagalvoti, kaip padėti moterims, kad mm, motinystės atostogos nepablogintų jų padėties. Manau, kad e, moterų lygybės užtikrinimo e, srityje e, taip pat turime blogesnę padėtį susijusi su galimybė moterims vienoms auginančioms e, vaikus gauti paskolas. Ir jos yra blogiau vertinamos paskolas teikiančių finansinių institucijų. Reikia pagalvoti apie priemonės ir mechanizmus, kad e, vienišos motinos e, neturinčios vyrų galėtų naudotis tomis pačiomis e, paskolų suteikimo sąlygomis. Reikia skatinti moterų emancipaciją, ypač dabartiniu metu, kuomet krizės pasiekmes e, yra labai e, skaudžiai jaučiamos ir vienišos moteris susiduria su dar didesnėmis problemomis spręsdamas šios klausimus. Ačiū, žodis teikiamas ponė Popa Jaheika iš Rumunijos senato. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai noriu visus e, pasveikinti su kovo 8. Būdama lyčių lygybės e, užtikrinimo komiteto vicepirmininkė. Noriu kalbėti ne vien tik tai apie vienodų teisų užtikrinimo apimtis, tačiau taip pat apie būtinybę keisti mentalitetą. Studijavau matematiką ir tuo metu mūsų kurse buvo tik trys moteris. Šiuo metu Jau 40 procentų studijuojančių moterų studijuoja technikos mokslus, taigi mentalitetas keičiasi, nors ir sunkiai. Atlyginimų skirtumai, taip pat ir sprendimai susijęs su mm, svarbiausiomis mm, vadovaujančiomis <clears throat> pareigomis yra uzurpuojami vyrų, pavyzdžiui, politikoje. Tarkime, Rumunijoje padėtis yra e, kita. Generalinė prokurorė yra moteris, parlamento pirmininkė yra moteris. Aš e, visai nesupykčiau, jeigu ir Europo, Europos parlamento pirmininkė būtų moteris. Taigi esame visuomet skirtumo tarp e, teorijos ir praktikos. Todėl e, siekiant sumažinti atlyginimų skirtumus, reikia daugiau europinės politikos sprendimų. Mes turime renkti žmonės dirbti Europoje, todėl reikia nustatyti bendras ES profesinės kvalifikacijas. Manau, kad <clears throat> tvirtinant daugiametę finansinę programą nuo 14 iki 20 metų turime nepamiršti jaunimo problemų, nes šiuo metu susidurime su tokiais reiškiniais kaip prekyba žmonėmis ir čia padėtį turime pakeisti pasitelkdami švietimą. Į tai noriu atkreipti dėmesį. pasitelkus e, teigiamą praktiką e, nuo 94 iki 9 metų e, atlyginimų skirtumas Rumunijoje sumažėjo nuo 21 iki 14 procentų. Ir E, veikia lyčių lygybės komisija, Rumunija, kitos organizacijos, kurios pradėjo plataus masto informavimo kampaniją siekiant e, paskatinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų verslumą. Taip pat Rumunija veikia vienodų e, galimybių užtikrinimo agentūra. Jos paskirtis ir veikla taip pat susijusi su moterų paskatinimu dalyvauti aktyviau visuomenės gyvenime. E, tačiau e, Ispanijoje, Rumunijoje dėl galiojančios rinkimų sistemos tik septynios moteris e, dirba senate, tai sudaro 6 procentus. <clears throat> Todėl reikia dar kalbėti ir minėti tam tikras suomenės gyvenimo sritis, kurios, e, kuriuose vyrai uzurpuoja svarbiausius postus. Ačiū uždėmesi. Manau, kad dabar būtų laikas e, pristatyti this is um, mūsų kitą kalbėtoją. Uh, Taigi dabar uh, pasinaudosime galimybę ir išklausysime informacijos apie tai, kokiu žingsniu įmamasi siekiant užtikrinti arba sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų. Noriu pasveikinti uh, už teisingumą, pagrindinės teisės ir pilietybę atsakingą ES komisijos narį. Jeigu jau esate pasirengusi, iš karto jums suteiksiu žodį. Aš visuomet pasirengusi, kai tik manęs paprašote, pirmininkė. Ponios ir ponai, man malonu čia matyti tiek daug jūsų susirinkusių į šią salę. Tai tik tai rodo, kad parlamentas labai tinkamai pasirinko šiandienos temą, kad galėtų ją aptarti su vyrais ir moterimis. Pastarieji skaičiai, kaip tikriausiai žinote, dėl atlyginimų skirtumų rodo, kad 16,4 procento skiriasi atlyginimai. Tai mažiau lyginant su ankstesniais metais, kai buvo 17 procentų. Tačiau nemanau, kad taip jau entuziastingai galime dabar e, džiaugtis, kad, taip, kad mažėja tie skirtumai vis tiek. E, deja, diskriminacija mažėja labai lietai. Jeigu panalizuotumėme tą atlyginimų skirtumą, pamatytumėme, kad tai aktualu visoms valstybėms narėms, nors egzistuoja nemenki skirtumai tarp valstybių narių ir kartais skaičiai gali versti jūs priimti neteisingą sprendimą, nes yra valstybių narių, kur atlyginimų skirtumas yra labai menkas, taip yra ne dėl to, kad to skirtumo apskritai nėra, bet taip yra dėl to, kad yra labai mažai dirbančių moterų. Ir dauguma moterų dirba eina aukštas pareigas ir ten jau atlyginimų skirtumas nėra toks didelis. Taip pat matome, kad nepaisant tų konfliktuojančių skaičių, problema aktuali visoms ekonomikos sistemoms, nesvarbu, koks pasirinktas darbo modelis. Ta įdomu pastebėti. Prasidėjus kriziai, supratome, kad krizė kur kas neigiamiau manėme, kad kur kas neigiamiau veikia vyrus darbo rinkoje. Tai galbūt ir tiesa. Tačiau dėl to, kad moterų padėtis ir taip buvo sudėtinga, dėl to jų situacija dar suprastėjo. Joms sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje ir sunkiau daryti karjeras. Tai yra dešimtųjų metų duomenys, kurie rodo vėlgi, kad 12, 12 procentų daugiau vyrų dirba, 17 procentų nes 12 procentai vyrų užimtumas, 60 procentų moterų užimtumas. Lyčių skirtumai dar labiau išryškėja, jeigu pažiūrėtumėme, kiek vyrų moterų dirba nepilną darbo dieną. Kaip žinome, atlyginimų skirtumas yra sąlygojamas e, to, kad moterys daugiau dirba nepilnu etatu. 8 procentai vyrų dirba nepilnu etatu, 38 procentai moterų dirba nepilnu etatu. Tai be jokios abejonės turi įtakos atlyginimų skirtumu, skirtumui. Aš nekartą teigiau ir kalbėdamasi su darbo ministrais Europoje, Europos strategijoje 2020 yra numatyta, kad 75 procentai užimtumo tikslas turi būti pasiekta, pasiektas. To tikslo nepasieksime, jeigu neprisidės moteris. Vien tik tai vyrai tikrai nesugebės to tikslo pasiekti. Reikia, kad moterys visais lygmenimis ir kuo galima aukštesniais lygmenimis uh, įsilietų į darbo rinką tam, kad pasiektumėme strategijos 2020 tikslą. Taip pat žinome, kad moterys turi aukštesnės kvalifikacijas nei vyrai ir vis dažniau taip pasitaiko. Diskusijose dėl kvotų aš visuomet pateikiu štai kokius skaičius. Moterys 60 procentų universiteto absolventų yra moterys. Tai reiškia, kad moterų talentas yra didžiulis. Vyrai vis dar džentelmenai. Gėlės dovanojo. Taigi, kaip jau tikriausiai girdėjote, diskusijose apie kvotas skaičius, kuomet visuomet pateikiu, yra štai koks. 60 procentų universitetų absolventų yra moterys. Tai reiškia, kad moterys yra talentingos, bet dėja tas talentas nevirsta aukštesnėmis pareigomis, geresnėmis darbo sąlygos, sąlygomis moterims. Taigi statistiniai duomenys iš tiesų nėra visuomet tikslus ir teisingi. Kokybė, talentas tikrai nevirsta puikių rezultatų darbo rinkoje. Dabar jeigu pažvelgtumėme į tai, e, iš kur kyla tie skirtumai. Laimiai, matome, kad mūsų teisėkuros darbas buvo gan vaisingas, davė neblogų rezultatų, Žinote, kad yra 2006 metų direktyva, kur kovojama su tiesioginė diskriminacija, vienodas atlygis už vienodą darbą. Toks yra principas ir matome, kad vis rečiau pasitaiko tiesioginės diskriminacijos atvejų. Dėl to, kad oficialiai jau veikia mūsų įstatymų nuostatos. Taigi, kodėl vis tiek tie atlyginimų skirtumai yra dar tokie dideli visoje Europos Sąjungoje? Taip yra dėl to, kad tie skirtumai tikrai nėra vien tik tai susiję su vienodo atlygio už vienodą darbą principu. Šis principas egzistuoja nuo 75 metų. Ir taip pat turime direktyvą, kuri yra perkelta į valstybių narių teisynus. Na ir aš norėčiau, kad 2013 metais būtų atlikta analizė įvertinant, kaip ta direktyva yra pritaikoma praktikoje, kokiu jį duoda rezultatų praktikoje. Tačiau turiu pasakyti, kad panašu, jog direktyva duoda tikrai labai neblogų rezultatų. Taigi vėlgi problema ne įstatymuose. Nėra taip, kad įstatymai nėra tinkamai taikomi. Ne dėl to atlyginimų skirtumai yra tokie didžiuliai. Priežastys yra kitokios ir jos yra įvairialypės. Kaip jau sakiau, daug yra dirbama nepilnu etatu. Motinystės, tėvystės atostogos. Tėvystės atostogos dažniau e, ima moterys, ne vyrai. Taip pat sistemingai yra ignoruojami moterų įgūdžiai, nėra jie pakankamai gerai vertinami tai yra kaip ekonominė klaida, nes jeigu labiau pasinaudojama būtų tais įgūdžiais, tikrai matytumėme mažiau ekonominių problemų ir e, tą įrodė ir mokslininkų tyrimai. Na ir žinoma, moterys daugiausia dirba tuose sektoriuose, kur atlyginimai nedideli. Taigi, jeigu norime kovoti su atlyginimų skirtumais, reikia laikytis daugelįpio požiūrio, reikia kovoti su priežastimis, reikalinga, reikalingi visų reikalingas visų sitraukimas ir darbdavių, ir darbuotojų, ir suinteresuotų asmenų. Kaip žinote, mes nusprendėme surenkti informacinę kampaniją. Prieš trejus metus buvo imtasi tos iniciatyvos. Kampanijos tikslas yra uh, didinti samoningumą ir žinote, kad turime daug toje kampanijoje partnerių, kurių čia atstovų šiandien daug matome. Tiesiog e, skleidėme įvairią informaciją, platinome medžiagą darbdaviams, darbininkams, darbuotojams apie atlyginimų skirtumus. Tikriausiai žinote, kad esame paskelbę Europos vienodo atlygio dieną, kovo antrąją dieną ją šventėme šiais metais. Praeitais metais e, ta diena buvo švenčiama kovo ketvirtąją. Taigi, ši diena yra nustatoma kasmet. Ta diena paskaičiuojant, kiek papildomai dienų turi išdirbti moteris, kad gautų tą patį atlyginimą. Tai dabar matome, kad pasistumėjo ta data, tai reiškia, kad jau trimis dienomis sumažėjo tas laikotarpis tų papildomų dienų. Taip pat komisija parengė ir tokį internetinį videoklipą, kur parodomas tų atlyginimo skirtumų absurd, absurdiškumas. Jeigu nematėte to klipo, jį būtinai pažiūrėkite, jis yra komisijos tinklapyje mes jį pamatysime šiandien pasirodo. Puiku. Jūs žinote, kad darbdaviai yra svarbiausi veikėjai kovojant su atlyginimų skirtumais. Taigi dėl šios priežasties e, tos samoningumo kompanijos turi būti kuo galima aktyvesnės ir mes neseniai pradėjome projektą, kurio tikslas būtent mažinti atlyginimų skirtumus, e, kad įmonės bendrovės žinotų, uh, E, kodėl taip yra, kokių, kokios yra priežastys, kokie yra padariniai ir norime paremti tas įmonės, kurios skatina lyčių lygybę savo organizacijose, mokymo veiklose, keičiantis geriausią praktiką. Toms įmon, tos įmonės, kurios lyčių lygybę įtraukia į verslo planus. Ir ponios ir ponai, per mano visą darbą ypatingai diskusijose dėl kvotų, aš įsitikinau, kad geriausia verslo terminais įrodyti įmonėms, kodėl vertinga yra turėti daugiau moterų primant sprendimus, e, direktorių valdybose ir panašiai. Tai tikrai nėra papildoma našta bendrovėms, bet tik tai garantuoja geresnės pajamas įmoniai. Taigi aš manau, kad e, ta mantra yra ta, kurią reikia nuolatos kartoti, nes tokiu būdu uh, yra galimybė pasiekti daugiau pažangos ir padėti moterims. Nacionalinės valdžios institucijos, aišku, irgi yra labai svarbios šiuo atveju. Jos turi skatinti įmonės, verslo įmonės, prekybos rūmų, socialinius partnerius ir taip toliau. Na ir aš tikrai sveikinu kai kurių valstybių narių veiksmus dėl kovos su atlyginimu skirtumu. Uh, Logip, pavyzdžiui, viena iš priemonių, kuri Šveicarijoje buvo pritaikyta, dabar perkelta į Vokietiją, pagal kurią įmonės gali pačios išanalizuoti tokių ne, nepateisintų atlyginimų skirtumų priežastis ir bandyti tą neligybę sumažinti. Komisija taip pat ragins panašius veiksmus. Norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už pagalbą ir darbą uh, kovojant su atlyginimų skirtumais. Tam darbui vadovauja ponė Edita Bauer. Mes ir toliau su jumis dirbsime rengiant jūsų pranešimą, kuris tikrai mums labai padės įsigilinti į situaciją. Aš ir mano kolegos iš komisijos tikrai atliks tą darbą, nes labai svarbu akcentuoti tas visuomenės anomalijas, Taigi ačiū, kad padėjote man imtis tų darbų. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Redding. And, uh, I'm... Ačiū, ponė Reding. Labai džiaugiuosi, kad jūs uh, atėjote čia tokią svarbę dieną. Dabar mes pažiūrėsime uh, video klipą apie lyčių lygybė. it's really good, I think. <laughs> really. so we now open up to... Labai geras, man atrodo, tas videoklipas. Dabar e, pradedam diskusiją. Klausimai poniai Reding, nes jį tuoj turės išeiti. Keturi norėjo pateikti klausimus svečiai, todėl, kai aš paprašau e, kalbėti su ponia E, Reding, tai norėčiau atkreipti Europos parlamento narių dėmesį, kad jūs dar turėsit galimybę su jais susitikti moterų teisų komiteto posėdėje vėliau. Todėl dabar suteikim žodį pirmiausia nacionalinių parlamento nariams ir e, suteikiu žodį Kipro parlamento atstovui pirmiausia. Labai ačiū. Pirmiausia, sveikinu visas e, dalyvaujančias moteris ir tas, kurių čia nėra, <laughs> su tarptautinė moteris diena. Uh, Geros jums sveikatos ir pažangos. Labai svarbu organizuoti posėdį tokią svarbę temą. Mūsų valstybėje darbo ir socialinio draudimo ministerija, ypač darbo santykių departamentas įgyvendina projektą, kuris bus baigtas 2015 metais. E, jame dėmesys skiriamas atlyginimų skirtumo sumažinimui. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekte sukurta visai novatoriškų priemonių, tarp kurių teorinis tyrimas E, inspektorių ir kitų susijusių darbuotojų mokymas apie lyčių, e, galimy, lyčių lygybės užtikrinimą darbo rinkoje. Be to numatyta dalyvavimas įvairiose renginiuose, vizitai į kitas valstybės narės, kad būtų galima susipažinti su kitų šalių e, darbo metodais ir tikrinimo mechanizmais. Pirmininkas nutraukė. Aš norėčiau, ar jūs turit klausimų? Ar jūs turit klausimą, ponė Reding? Klausimas, ponė Reding, būtų toks. Ar ES ir parlamentas yra pasirengę paremti mano valstybės programą? Šią programą. Taip pat ir kitų valstybių atitinkamas programą. Grinta atlyginimų lygybė ir geriau būtų lygiavertiškiau užtikrinama žmogaus teisės. E, ir kokia yra e, komisijos programa, komisijos, kurios e, ponė Reding yra vicepirmininkė. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Eleni Cialsi iš Graikijos parlamento. Nedaugiau kaip dvi minutės, prašom. Ir prašyčiau konkrečiai formuluoti klausimus ponė Reding. Ačiū ponė pirmininkė. Aš neturiu klausimo. Todėl galiu pakalbėti, jeigu norite, posėdžio pabaigoje. Ευχαριστώ. Στη χώρα μου η δομή της ελληνικής οικογένειας... No, no, please. Tada galit pabaigoje pakalbėti, po to, kai ponė Reding išeis. Taigi, aš suteikiu savo kalbėjimo laiką e, komisijos nariai, kad ji dar daugiau pakalbėtų, o aš pakalbėsiu pabaigoje. Taip jums pirmai suteiksim žodį, kai komisijos nariai šiais pažadu. Žodis e, Portugalijos atstovai ponė Madeiro Sinės. Konkrečiai prašyčiau formuluoti klausimą ponė Reding. Uh, uh, je... Pone pirmininkė, apgailestauju, bet aš norėjau ir šitą pasakyti, o pabaigoje pateikti klausimą, ponė Reding. Taigi dabar aš pateiksiu klausimą, ponė Reding, tačiau be mano komentaro jis nieko nereikš. Uh, Taigi arba aš galiu pasisakyti pačioje pabaigoje, e, įtraukiant tas dvi minutės, kurios man buvo numatytos. Aš noriu paaiškinti, sako pirmininkas. Pone Reding turi išeiti 12 valandą. Dėl tos priežasties aš iš tiesų noriu, kad jūs akcentuotumėt klausimus jai. Kitaip ji negalės atsakyti, kas būtų labai e, gaila. Taigi kiek aš laiko tada turiu? Jeigu turit klausimą galite įteikti, bet paskui dar žodį jums suteiksiu. Jeigu turite klausimą, galite teikti dabar. Tada aš kalbėsiu po to. Mrs. Kochmerin. Pone Kochmerin, Europos parlamento nariai. Yes, thank you. Ačiū. Pone pirmininkė. Šiandien svarstame svarbu klausimą vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą, tai turėtų būti savaime suprantamas dalykas ir aš manau, kad šį klausimą turėtų išspręsti rinka, nes asmenys, kurie um, gerai dirba, turėtų būti už jų darbą deramai atlyginama, tačiau atrodo, kad šioje srityje rinkos dėsniai neveikia. Tai veikiausiai susijęs su e, skirtingais e, aspektais, parametrais ir e, e, elementais, e, su kuriais nebuvo siejama jų daroma įtaka darbo rinkai. Aš noriu paklausti ponios Reding, kaip yra komisijos struktūrose. Nes jeigu esame darbo uh, užmokesčių skirtumo tarp vyrų ir moterų už tikrai vienodą darbą, e, tai tą skirtumą labai lengva yra nustatyti, tačiau palyginkime, tarkime, slaugės darbą su automobilių mechaniko darbu ir atlyginimų skirtumus, tai kaip e, tarp šių dviejų profesijų e, galima kokiais kriterijais remiantis įvertinti tą <clears throat> jų darbo sukūriamą vertę ir uh, ir atitinkamus atlyginimo skirtumus. Ar komisija šioje srityje mano, kad reikia imtis kokiu nors veiksmu, kad tą vertinimo sistemą būtų galima e, teisingiau nustatyti. Aš taip pat esu Jums dėkinga už tai, kad nesisakote kvotų sistemos ir kad toliau plėtojate pastangas šioje srityje. Ačiū dabar žodis ponai Nedėlčiau į Europos parlamento narį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti Europos komisijos vicepirmininkės e, dalyvavimą ir pasisakymą čia apie tai, kaip moteris prisideda prie ES ekonominės raidos. Akivaizdu, kad neligybė tarp vyrų ir moterų ES egzistuoja, todėl aš norėčiau komisijos nariai pateikti du klausimus. Pirma, sveikinu komisijos narės sprendimą uh, E, netaikyti ribojimo priemonių e, paskubomis, bet greičiau pradėti konsultacijas su visuomenė, leis komisijai, e, kurios leis komisijai suformuluoti geriau konkrečias priemonės. Gal komisijos nariai galėtų pristatyti kalendorių, kada jūs numatote tas konsultacijas organizuoti ir kokie numatomi priimti rezultatai ir kada. Antras klausimas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną idėjų, apie kurias kalbame čia, Europos parlamente. E, kiekviena valstybė narė turi e, institucijas, kurios yra atsakingos už lyčių lygybės užtikrinimą ir jų priežiūrą. E, gerbiama komisijos narė, kai ar suprantate, kad garata juridinių galių reikia ir labai konkrečių finansinių priemonių, kad būtų galima užtiekti tą tikslą už vienodą darbą, vienodas atlyginimas? Ar jūs kelsite kokiu iniciatyvu už čia prasme? Uh, Mrs. Brantner. Pone Brantner, irgi Europos parlamento nariai. Ähm, labai ačiū, aš čia sėdžiu. visiškai pagrįstai minėjote įvairias priežastis susijusias su skirtingu darbo užmokesčiu. Nuo 57 metų jau yra teisiškai užtikrinta būtinybė mokėti vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą, taigi nereikia jokių papildomų teisės aktų tvirtinti. Grįžtant prie kvotų klausimo, dėja įmonės pačios tų kvotų nenustato, todėl reikia atitinkamų įstatyminių priemonių. O siekiant e, sumažinti atlyginimų skirtumus reikia imtis veiksmų ne tik nacionalinių, bet ir europinių mastų, užtikrinant didesnį teisėkuros procesų skaidrumą, galimybę teikti kolektyvinius ieškinius ir e, būtinybę jau nuo 57 metų galiojančius teisės aktus įgyvendinti ir vadovautis jų nuostatomis. Uh, if... Pone Gaudinagi, po, po, Gaudinagi, jūs turite konkretų klausimą? Ačiū pirmininkė. Uh, Norėčiau pasveikinti ponę Reding, komisarę ir, ir ponę Edith Bauer, kuri yra iš Vengrijos. Dabar kalbėsiu vengriškai. Aš Pač noriu padėkoti komisijos nariu už atvykimą ir poniai Bauer noriu užduoti klausimą, kuri taip pat yra iš Vengrijos, tiksliau yra Vengrija, tačiau iš, e, gyvena Slovakijoje ir tapo taikos diktatūros auka 1920 metais, kuomet 3,5 milijono e, vengrų buvo atskirti nuo Vengrijos. Noriu paklausti, ponas Redink, Ką Jūs manote apie tai, kad 99 metų e, Vengrija gyvenanti Slovakija neteko pilietybės? E, e, kaip Jūs vertinate tokį pilietybės atėmimo atvejį? Kitas klausimas. Vidurio ir rytų Europos valstybėse narėse atlyginimų skirtumai yra didžiausi tose įmonėse, kurios atvyko ir įsikūrė iš vakarų Europos. Kaip vertintumėte tokią padėtį? Mes esame visiškai e, pasimetę, nes Vengrijos įmonės laikosi galiojančių teisės aktų, tuo tarpu pas mus investuojančios vakarų įmonės e, moka skirtingus atlyginimus vyrams ir moteriams. Pone Redings, teikime žodis atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo galo ir tik pasakyti, kad nemanau, jog šioje diskusijoje turėtumėm kalbėti apie konfliktus e, tarp valstybių narių ir apie mažumų klausimus. Dėl lyčių lygybės akivaizdu, kad yra priimti teisės aktai. Ir 2013 metais aš parengsiu ataskaitą. Ir e, akivaizdu, kad skirtingos valstybės narės yra priemsiu skirtingus teisės aktus. Ir aš jau jums sakiau, gal nepakankamai moksliškai, nes pirmiau reikia ataskaitos, kad mums jau pirmoji analizė parodė, kad e, šios, šio pobūdžio teisės aktai yra gerai taikomi ir e, atneša rezultatų. Lyčių lygybės e, problemos iškyla pirmiausia dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, labai daug moterų dirba nepilną darbo dieną, todėl atitinkamai atlyginimas sumažėja. Ir antras dalykas, labai daug moterų turi darbus, kurie E, nėra labai gerai apmokami ir atrodo, kad e, kai e, tokių moterų nedaug ne, ne, ne apmokomame darbe atsiranda daug, tai automatiškai už tokio pabudžio darbo yra mokoma nedaug. Tai yra tam tikras ekonominis, socialinis paprotys tarsi. Dabar mūsų vykdoma informacijos kampanija rodo, uh, kad valstybių narių moterų organizacijos dažniausiai daro spaudimą profesinėms sąjungos. Profesinėms sąjungos daro e, spaudimą darbdavių organizacijoms. Ir analizė yra atliekama e, kiekvienoje kompanijoje atsk bendrovėje atskirai. Neretai bend, didelių bendrovių viduje yra sukurtas tam tikras tinklas moterims padėti, pagerinti jų darbo sąlygas ir tada e, išorniam pasauliui savo pavyzdžius pateikia kaip e, gerus pavyzdžius. Pradėjome jau visą eilę konkrečių projektų ir e, jūs galite gauti techninę informaciją apie juos ir pasinaudodami tą informaciją galite skatinti savo valstybių darbdavius imtis atitinkamų priemonių. Valstybės, kurios uh, įgyvendina tokius projektus, e, stengiasi įgyvendinti gerai žinomą skaidrumo priemonę. Patarčiau visiems, kurie dirba su verslo bendrovėmis savo valstybėse narėse, kad e, ir jie pasitelktų šią skaidrumo priemonę. Kuo daugiau e, verslo bendrovių turėtų pasinaudoti jau turimą medžiagą, turimomis nuostatomis, kad jų bendrovų veikla būtų skaidresnė. Labai artimoje ateityje aš norėčiau, kad būtų sukurta kampanija e, geros reputacijos bendrovėms reklamuoti, kad aiškiai matytume, kad yra probleminių bendrovių, bet yra ir gerų pavyzdžių rodančių, kaip bendrovės savo viduje tas problemas bando išspręsti. Taigi, e, galime rasti tam tikrų pavyzdinių bendrovių. Kitas klausimas, kodėl nėra sukūriamos iš karto teisinės priemonės. Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis. Komisijai prieš pateikiant bet kokias teisinės priemonės reikia sukurti konsultavimuose su visuomenė sistemą ir poveikio vertinimo sistemą. Mes negalime teikti pasiūlymą neužbaigę šių e, proceso etapų. Aš jau daugiau negu vienerius metus dirbu šią temą ir galiu pasakyti, kad e, mūsų visuomenėse įgyvendinami teisės aktai gana skirtingai, prieštaringomis priemonėmis. Pone Kohmerina apie tai kalbėjo. Ir dabar pamatėme, kad atsiranda daug tam tikrų visuomenės grupių, kurios vienijas ir bando e, kelti savo reikalavimus. Vakar matėme labai gerą pavyzdį. Europos verslo mokyklos e, sukūrė tam tikrą e, sąrašą, fondą moterų e, su pavardėmis konkrečiai, kurių patirtis ir kurių kvalifikacija leistų joms dirbti bendrovių valdybose tiesiogiai. 3500 tokių moterų buvo rasta. E, Nes dažnai yra sakoma, kad nėra kvalifikuotų moterų, kurios galėtų dirbti įmonių valdybose, aukščiausiuose valdymo sluoksniuose. Taigi turime rasti pozityvių pavyzdžių, rodančių, kad iš visuomenės vidaus kyla iniciatyva, leidžia, stuminti moteris į viršų, leidžianti moteriams iškilti. Ir e, akivaizdu, kad e, atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų problema yra mūsų uh, E, politinės darbo atvarkės klausimas. Tačiau, e, kaip sakiau, mums reikia konkrečios analizės. Noriu padėkoti Kipro parlamento nariui ir galiu pasakyti, kad su Kipro ministru sustiksiu šiandien po pietų ir su juo kalbėsime, kaip būtų galima per Kipro pirmininkavimą iškelti akcentuoti kai kuriuos klausimus susijusius su lyčių lygybė. Tada Kipro pirmininkavimas taryboje būtų naudingas ne tik Kiprui, bet ir visai Europai. Ačiū. Again, Ačiū dar kartą. Dėkoju, kad atvykote į mūsų renginį. Žinau, kad darbo atvarkė jūsų įtempta. Įsivaizduoju, kad laukia kiti įsipareigojimai. Taigi ačiū dar kartą, kad atvykote. Yeah, Okay, we... Uh, Kągi, yra dar keturi kalbėtojai sąraše. Turėjome nutraukti jų pasisakymus uh, dėl to, kad atvyko komisarė. Taigi dar kartą norėčiau priminti, kad uh, turime tik tai, turėjome tik tai pusvalandį skirtą poniai Reding, labai svarbu buvo išklausyti jos ir taip pat suteikti galimybę atsakyti jūsų klausimus. Grįšiu dabar prie to ankstesnio sąrašo kalbėtojų ir dabar žodį suteiksiu Eleni Ciausi iš Graikijos parlamento, prašau. Ačiū, pirmininkė. Graikijoje šeimos struktūra tikrai labai padeda moterims atlikti tuos įvairialypius vaidmenis. Yra paramos uh, tinklas, pagal kurį moteris gali siekti karjeros. Aukštojo išsilavinimo įstaigose moterų yra labai daug, tačiau kyla klausimas, kiek moteris dalyvauja einant atsakingas pareigas, kiek jos dalyvauja politinėme gyvenime. Graikijoje moterys yra apibūdinamos senų stereotipų. Ir nors turime ir konstituciją, ir atitinkamus parlamento priimtus įstatymus, kurių pagalba mūsų teisės aktai buvo priderinti prie 2006 m. 54 direktyvos, kur kalbama apie vienodą atlyginimą už vienodos vertės darbą. Tačiau dabar yra bandoma kaip ir dirbtinai tai įgyvendinti viešajame sektoriuje. Yra bandoma vienodą atlyginimą mokėti vyrams ir moteriams, numatyti tas pačias galimybės gauti darbą ir panašiai. Na ir socialinės rūpybos sistemose irgi moteriams ir vyrams turi būti taikomos vienodos sąlygos. Tačiau kartais atsiranda skirtumų tarp privataus žmogaus gyvenimo ir jo vaidmens atliekamo darbe. Na ir žinoma, žinios, geriausios praktikos mainai, taip pat bandymas nepriklausomų pagrindų įvertinti, ar atitinkamos teisės aktų nuostatos buvo tinkamai gyvendintos, yra labai svarbus dalykai. Ir aš manau, kad ES yra nemažai pažangos pasiekta lygybės įtvirtinimo srityje, tačiau vis tiek dar yra trūkumų atlyginimų diferen, diferen, skirtumai yra dar dideli. Graikijoje atlyginimai skiriasi 22 procentais. Moterys, jaunimas kur kas labiau nukentėjo nuo ekonominės krizės. Atlyginimai taip smarkiai sumažėjo, kad faktiškai jau mažiau, dar labiau mažinti jų jau nebeįmanoma. žmonės turi pragyventi iš minimumo, iš minimalaus atlygio. Na ir šalia tos lyčių lygybės klausimo atsiranda ir socialinio teisingumo klausimas, kuris dabar ypatingai aktuolus Graikijos visuomeniai. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Ines Nedeiros iš Portugalijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad dvi minutės jums skiriamos. Kągi, aš pasirink, parengiau kalbą, reaguodama į trijų prelegentų pasakymus, ne vien tik tai ponios Reding pasisakymą ir dabar pereisiu prie portugalų kalbos. Pone pirmininkė, kolegos. Vyrų ir moterų diskriminacija paveikia kiekvieną visuomenės sektorių. Diskriminacija iš principo prasideda taip netgi tuo met, kai yra bandoma apie tai kalbėti. Dėl to, aišku, matome, kad dažnai teisės aktai, kurie yra labai pažangus, popieriuje atrodo labai gerai, tačiau jų e, praktinis įgyvenimas nėra pakankamas. Kovodami su ta neligybę, pripaži, pripažįstame, kad reikia užtikrinti efektyvesnės socialinės kultūros, ekonomikos politikas. Ir sutelkti dėmesį ties prioritetais, kadangi krizės sąlygomis negalime vien tik tai galbo, galvoti apie darbo politiką, darbo sąlygas, švietimo politiką. Iš pat pradžių nesuvokdami, kad įgyvendinimas galiausiai išprovokuos neligybę. Dėl to turime labai atidžiai įrengti teisės aktus, juos pritaikyti taip, kad būtų galima juos lengviau įgyvendinti praktikoje. Kitas klausimas yra kvotos. Tai yra veiksminga priemonė, nebūtinai savitikslė priemonė. Taigi turime labai atsargiai formuoti žmonių nuomonę, tiek vyrų, tiek moterų apie tai. Ypatingai, kai matome, kad yra regresijos tam tikrose srityse, ypatingai išvelgiant į ekonominę krizę, dažnai jaunimas nelabai ne, ne, ne gerai supranta, kiek sudėtinga yra, kompleksiška yra diskriminacija ir, ir ji veikia ir asmens privatų gyvenimą ir viešą gyvenimą. Taigi reikia spręsti atitinkamas problemas ir atitinkamai pakoreguoti teisės aktus. Tarsi vyrauja mitas, kad moterys anksčiau nedirbdavo. Moterys visuomet dirbdavo, tik anksčiau negaudavo atlyginimo arba gaudavo labai mažai. Taigi dėl tokio mito atsiranda labai sudėtinga situacija, kai moterų darbas vis tiek dar yra laikomas kaip tokiu neprivalomu dalyku. Dirbti tarsi atrodytų privalo vyras. Jeigu taikstysisi su tokia nuostata, tuomet e, atsiras vis daugiau atlyginimų skirtumų ir bus sunkiau derinti asmen, asmenį gyvenimą su profesiniu gyvenimu. Ir tam tikros moteris jaučia dar didesnį kalties jausmą, kai pavyzdžiui jos atsisako likti namuose ir siekia karjeros. Taigi reikia Reikia apie tai kalbėti bendrai formuojant politiką Europoje ir valstybių narių lygmenių. Taip pat reikia reguliarių informacinių kampanijų, kad keistusi žmonių mąstysena. Taigi aš norėčiau paklausti, kiek parlamentas ir Europos komisija galėtų atsižvelgti į tuos dalykus, kurie dažnai yra ignoruojami, kad galėtumėme įgyvendinti tvarias politikas, kurios būtų arti žmonių, esant ypatingai dabar sudėtingoms ekonominėms sąlygoms. Pirmininkas dėkoju. Laiko turime labai nedaug, yra dar du kalbėtojai, kurie turės perskaityti pranešimus. Dėja, ne visiems galėsiu suteikti žodį pasisakyti, nes darbą turime baigti laiku. Dėl, dėl vertėjų, kurių darbas normuojamas. Uh, Taigi, ponia Baurmonta, labai trumpai dvi minutės, nes po to turėsime perti prie kitų diskusijų. Pone Lonta. Norėjau pristatyti vieną Slovenija je bila pred zadnjimi prečasi. Norėjau pristatyti per trumpiau nei tris minutės teigiamas patirties pavyzdį. Mūsų parlamente dar prieš kelis metus buvo tik 12 procentų moterų, dabar yra Slovenijos parlamente 30 procentų moterų, tai yra didžiausias skaičius per visą Slovenijos istoriją. Viena iš priežasčių buvo ta, kad tiesioginėse rinkimų apygarto, tiksliau balsuojant už kandidatų sąrašus buvo numatyta atitinkama moterų kvota kandidatų sąraše. Taip pat galime dabar e, Slovenijos parlamente pasidalinti neblogai darbais tarp vyrų ir moterų parlamento narių. Ir būtent dėl to Galbūt jums kyla klausimų, kodėl e, mūsų komitete yra vien moteris, nes to priežastis galbūt e, yra susijusi su tuo, kad e, esama tam tikrų veiklos arba profesinių sričių, kurios yra priskirtinas tik vyrams ar moteriams. Man tokia padėtis kaip moteriai nėra priimtina. Pabaigai noriu paminėti atlyginimų skirtumus. Slovenijoje e, atlyginimų skirtumas siekia tik 4,4 procentus, tai yra daug mažesnis skirtumas nei ES vidurkis, tačiau e, atrodo, kad e, ta gera padėtis dėl krizės keičiasi į blogąją pusę. Dabar žodį suteiksiu ponui Egemen Bagiš, kuris yra Europos reikalų ministras ir vyriausiasis dėrybininkas. Prašau. Ačiū. Man buvo labai malonu priimti ponę Editą Bauer ir jos komitetą Turkijoje praeitą savaitę. Dabar džiaugiuosi galėdamas pasisakyti čia Briuselėje. Nors turiu pasakyti, kad ne, visiš, ne visiškai pritariu tam, ką sakė Margaret, Margareta Tečer. Ji teigia, kad jeigu nori kažką pasakyti politikoje, paprašyk vyro, jeigu nori kažką nuveikti, paprašyk moters. Aš matau, kad politikės Europos parlamente puikiai padirbėjo ir surengė šį prasmingą susitikimą, kur kalbame apie vienodą atlyginimą už vienodą darbą. Tartutinė moters diena švenčiama jau 25 metus, tačiau kovo 8 neturėtų būti vienintelė įsimintina diena. Moterų, vyrų lygybė. Aš manau, visas dienas, 365 dienas apie tai reikia galvoti. Aš Turkijoje buvau politinės partijos narys, kur turėjome daugiau nei 2 milijonus e, partijos narių moterų. Ir mano partijos sėkmė ir buvo nulemta moterų. Taigi iš asmenės patirties žinau, kad jeigu mobilizuosi moteris, 50 procentų visuomenės, tai yra faktiškai receptas sėkmiai. Moterų teisų pažanga Turkijoje buvo labai svarbus, aktualus elementas, kai tik tai 23 metais buvo sukurta Respublika. Turkijos moterys nuo 30 metų gavo teisę balsuoti rinkimuose, kur kas anksčiau nei kitos Europos valstybės. Pirmoji moteris diplomatė 32 metais buvo paskirta pas mus taip pat turime problemų irgi dėl vienodo atlyginimo už vienodo darbą ar už vienodos vertės darbą. Ir aš didžiuojuosi galėdamas vadovauti ministerijai, kur daugiausiai yra moterų. 38 procentai kolegų ministerijoje yra moterys, 65 procentai atsakingų postų irgi eina moterys mano ministerijoje. Taigi mes nepaisant visų sunkumų, su kuriais tenka susidurti Turkijai dėrybose, vis tiek bandome išsaugoti tas geras tendencijas. Turiu pripažinti, kad dėrybinis procesas ES, reformų procesas, dėl kurios Turkija tapo demokratiškesnė, skaidresnė, kur kas labiau savimi pasitikinti, tai buvo labai svarbus procesas ir Turkijos moterims. Kuo daugiau vykdome reformų, tuo geresni yra moterų gyvenimo standartai, gyvenimo sąlygos. Taigi ES reformų procesas, kuris visapusiškai yra remiamas ir valdančiosios partijos, ir opozicijos partijų, partijų Turkijoje, leido pagerinti gyvenimo sąlygas moteriams politikoje, socialinėme gyvenime. Ir mes taip pat manome, kad jokia tradicija, joks paprotys negali būti laikoma pasiteisinimu, kai yra grėbiamasi smurto Ypatingai jeigu tai yra daroma moterų atžvilgių, taigi labai svarbu ir šiandien nepamiršti ir tos problemos, tai yra labai aktuali problema visose šalise, įskaitant ir gerai nusistovėjusias demokratinės valstybės, ES valstybės narės, taigi turime kartu spręsti tas problemas. Aš manau, kad neturėtumėme bandyti vien tik tai ieškoti moterų problemų šaltinių religijoje, regione, civilizacijoje arba kokioje, čia, kokioje tai konkrečioje valstybėje. Tai yra visos žmonijos problema ir visi žmonės turi būti traktuojami vienodai, ypatingai kalbant apie atlyginimą, turi būti, gauti tą patį atlyginimą už tą patį darbą. Ir aš džiaugiuosi, kad mano valstybė padedant premjerui ir, ir vyriausybei tikrai daug padarė, sprendžiant moterų problemas. Ir aš manau, kad darbo rinkai reikia moterų, moterų jėgos. Ir e, turime nepamiršti, kad dabar turime tą pasaulį kartu kurti, vyrai ir moterys, turime tą daryti iš vien. Dėkoju. Thank you very much for uh, contributing. Ačiū už Jūsų indėlį į šias diskusijas. Pone Buskot, noriu užduoti trumpą klausimą. Prašau. Malonu matyti e, šioje diskusijoje dalyvaujantį šalies kandidatės ministrą. Tai yra svarbus signalas, kad moterų klausimai steikima pirminybė darybų metu. Noriu e, palankiai įvertinti naują Turkijoje priimtą įstatymą, kurio siekiama kovoti su smurtu prieš moteriams, kuris galbūt dabar net yra priiminėjamas Turkijos parlamente. Reikia daugiau dėti pastangų kovojant su smurtu prieš moteris, <clears throat> sukuriant joms saugę aplinką, gerą švietimo sistemą galimybę dalyvauti darbo rinkoje. 30 procentų moterų dalyvauja Turkijoje darbo rinkoje. Manau, kad reikia siekti platesnio masto tikslų, taip kaip numatoma strategija Europa 2020. Taigi būtų įdomu išgirsti e, ministro minčių apie tai, kaip Turkijoje ketinama didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, siekiant gyvendinti strategijos Europo 2020 nuostatas. Kitas klausimas ministrui susijęs su 19 skyriaus atvėrimu dėrybose, kurias, kuriame taip pat kalbama apie lyčių lygybę. Ar manote, jog artimiausių metų tas skyrius galėtų būti atvertas? Manau, kad tai yra labai svarbu dėryboms, taip pat kaip ir atverti 23 mm, dėrybų skyrių, kuriame kalbama apie pagrindinės, taip pat ir moterų teisės. Dėkoju poniai Boskurt už jos svarbu parengtą pranešimą, kurio nuostatomis mes galėjome vadovautis, bandydami spręsti dabartinės problemas ir užkirstami kelią būsimoms problemams. Atsakant į jūsų klausimą, iki 2011 metų pabaigos daugiau nei 8 milijonai moterų dalyvaus Turkijoje darbo rinkoje. Palyginti su ankstesnė padėtimi 2004 e, metais moterų žimtumas siekia 20,3 procentus, 2011 jau siekia e, 28 e, procentus mūsų tikslas iki 20 trečiųjų metų, kuomet Turkija šves e, šimtąjį jubiliejų, mes e, tikimės, kad moterų dalyvaujančių darbo rinkoje e, skaičius padidės iki 35 procentų. Mano struktūrose moterų dirba 58 procentai. Mes dedame pastangas siekdami mažinti taip pat ir atlyginimų skirtumus, taip pat siekime, kad daugiau moterų dalyvautų politikoje Turkijoje. Per visą šalies istoriją Turkijoje moterų dalyvaujančių skaičius politikoje yra šiuo metu didžiausias, kol nepasieksime 50 procentų dalies mes e, nenurimsime, nes e, noriu pasakyti, ponė Boskut, kad mūsų partija ryštingai nusiteikusi siekti šio tikslo dėl 19 dėrybų skyriaus. E, E, Turkija iš 33 iki šiol atvėrė 13, dar 22 <clears throat> liko, kai kurie iš jų netveriami dėl politinių priežasčių. Taigi vienas skyrius susijęs e, su socialinė politika ir užimtumu, tai yra 19 skyrius. Neseniai susitarėme ir e, patvirtinome darbo teisės įstatymo, e, darbo įstatymo projektą e, ir rengiant šį projektą dalyvavo visų svarbių visuomenės organizacijų atstovai, pateikėme įstatymo projektą parlamentui, tikiuosi, kad patvirtinus šį įstatymą komisija galės paprašyti valstybių narių atverti šį dėrybų skyrių, nes tam reikia vienbalsio 27 valstybių narių sprendimo E, mes tikimės, kad Europos parlamento nariai, kurie yra Europos sąžinė, taip pat e, darys įtaką savo valstybėms narėms tam, kad būtų atsisakyta dėrybų blokavimo ir skyrių dėrybinių atverimo e, netinkamos praktikos, nes dėrybų pažanga svarbi taip pat ir Turkijos moteriams. Ačiū, dabar steiksime žodį paskutiniam kalbėtojui. E, suteikiu žodį Editai Bauer, kuri yra e, teisų, lyčių lygybės ir moterų teisės komiteto narė ir rengia pranešimą e, dėl vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą vyrams ir moteriams. Prašau Jums teikiamas žodis, ponia Bauer. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiamas ministrės svečiai. Jeigu šiandien diskusija jau E, galėčiau apibendrinti, turbūt visi sutartume, kad tą skirtumą, atlyginimų skirtumą tarp vyrų ir moterų reikia sumažinti ir panaikinti. Tik tai klausimas kaip. Iš e, pradžių šiandien mūsų diskusijos temą inicijavo dešimt Europos parlamento narių moterų, kurios nusintė laišką Europos parlamento pirmininkui 2010 e, m. kovo 8 d. prašydamos parengti teisės aktą iniciatyvinę tvarką, kuriame būtų kalbama už vienodą atlyginimą, e, už vienodos verties darbą. Pagal jį e, pagal darbo tvarkos taisyklės yra sakoma, kad Europos parlamentas gali paprašyti Europos komisijos parengti naują teisės aktą arba pakeisti jau egzistuojantį pateikdamas iniciatyvinį pranešimą. Mes dabar turime naują teisės aktą 157 ES veikimo sutarties straipsnį. Tačiau, kaip jau buvo anksčiau pasakyta, per šią diskusiją turime ir 2006 metų direktyvą, kurioje yra kalbama apie lyčių lygybės ir vienodo vyrų ir moterų traktavimo darbo rinkoje uh, E, principus. Vadinamasis e, dokumento, e, nauja, vadinamoji nauja dokumento redakcija. 1975 metais jau buvo parengtas dokumentas, kuriame buvo kalbama apie valstybių narių vaidmenį įgyvendinant lygybę tarp vyrų ir moterų. Nors naujoji e, direktyvos redakcija jau dabar įsigaliojo, e, gyvendinimas ją perkelti, e, reikalavimas ją perkelti į teisės aktus buvo iškeltas 2008 metais. Ir matome, kad yra valstybių narių, kurios to nepadarė. Kol kas nėra pritaikyta jokių sankcijų darbdaviams, kurie pažeidinėja vienodo užmokesčio principą. Pažangos nedaroma daug ir nedaroma greitai. Uh, Buvo paminėta 16,4 procentų skaičius keletą kartų šiandien. Bet tas e, skaičius sviruoja nuo 1,9 procentų Lenkijoje iki kur kas aukštesnių skaičių kitose šalise. Šiuo atžvilgiu buvo labai įdomu klausyti kolegų iš Lenkijos, kurie e, pateikė skaičius, kurie yra gal 20 kartų didesni negu tai, ką sako Eurostatas. Jie, kai kas iš jų sakė, net 25,5 procentai yra uh, E, atlyginimo skirtumas Čekijoje ir Austrijoje. Nevasant to, kad yra priimti teisės aktai dėl vienodo užmokesčio ir jie galioja jau daugiau kaip 14 metų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, mūsų surinkti duomenys yra tik preliminarūs, kadangi Mes e, neturime duomenų apie Graikiją ir Estiją. Girdėjome, kad Graikijoje apie 20 procentų tas skirtumas yra, o vakar e, vienas iš kolegų pateikė skaičius, kad Estijoje tas skaičius viršė net 30 procentų. Taigi tas vidurkis, apie kurį dabar kalbame, turėtų būti didesnis. Nors galioja teisės aktai, iš esmės jie nėra labai efektyvus. Jų tik tai neužti, tokių teisės aktų neužtenka. Nereikia turėti iliuzijos, kad problemą išspręsime teisės aktais. Bet patirtis rodo, kad ir teisės aktus galima pagerinti ir geriau įgyvendinti. Kadangi užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų ES e, yra labai rimta problema, iš dėl kurios atsiranda tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, Mes turime kalbėti ir apie socialinės ir ekonominės problemas, segregaciją darbo rinkoje, moterų darbo nuvertinimą, įtaką šeimos gyvenimui, privačiam gyvenimui. Ne, būt, būtina ir nepamiršti stereotipų, tradicijų, pavyzdžiui, e, švietimo galimybių pasirinkimą, užimtumo pasirinkimą. Iš dalies e, e, mes ir apie tai turime galvoti. Maždaug pusė tų skirtumų, apie kuriuos šiandien kalbame, neturi pagrindo. Dažniausiai jie išplaukia iš diskriminacijos. Statistika rodo, kad atlyginimų skirtumas didėja su amžiumi dėl e, karjeros raidos ir dėl švietimo, išsilavinimo skirtumų. Akivaizdu, kad darbo užmokesčio skirtumai e, labai smarkiai išauga po pirmųjų motinystės atostogų moters. Atsakymas turėtų būti holistinis ir daugias luoksnis. Turime suderinti teisėkūrinės ir neteisėkūrinės priemonės. E, pranešimo, apie kurį e, diskutuojame moterų teisų komitete ir plenarnėme posėdėje parlamente, apie kurį bus kalbama, e, yra skirtas tam, kad būtų pakeisti teisės aktai. Pagal 32 naujos redakcijos direktyvos straipsnį Europos komisija yra įpareigota peržiūrėti direktyvą 2013 m. vasario 15, iki 15 dienos, kaip kad sakė ponė Reding, kad komisija galėtų naujai pažvelgti į moterų diskriminaciją ir e, pagerinti teisės aktus dėl lyčių diskriminacijos. Deviniose srityse reikia gerinti padėtį. Turime aiškius apibrėžimus. Ir reikia kalbėti ne tik už, apie bendrąją atlyginimą už vieną valandą. E, išanalizavus padėtį ir įvertinus rezultatų skaidrumą, mes vis dar negavome visapusiškai patikimos statistikos. Norėčiau išskirti vieną iš dalies aktualų klausimą. Privalomi reguliarūs e, darbo užmokesčio auditai. Mūsų nuomonė bent 10 procentų darbuotojų bendrovėse ir įmonėse, kuriuose dirba bent šimtas darbuotojų, turi būti patikrinti, nes gana dažnai atlyginimo politika e, yra priimama kažkokiuose slaptuose kambariuose. Darbo vertės nustatymas, e, darbo vietų klasifikacija e, yra susijusi su ilgalaikė diskusija apie tai, kas yra darbo vertė, koks darbas yra lygiavertis. Ir kol kas nerasta tenkinamo sprendimo. Dar vienas klausimas. Lyčių lygybės institucijos ir teisinės priemonės. Esame gavę pasiūlymą, kad būtų suteikti įgaliojimai pradėti e, teisminį tyrimą užfiksavus e, lyčių lygybės įstatymų pažeidimus arba nustačius diskriminavimo atvejus darbo vietose. Taip pat mes laikomės nuomonės, kad turėtų būti stiprinamas dialogas su visuomenė, kadangi profesinių sąjungų atsakomybė šioje srityje yra pati didžiausia ir niekas to nebejoja. Diskriminacijos prevencija. Kaip jūs matėte, visuomenės informavimas yra labai svarbu. Lyčių lygybės klausimų įtraukimas į visas politikos rytis, praktinių priemonių sukūrimas, kompiuterinės priemonės, apie kurias buvo kalbama. Ar um, nacionalinių kolektyvinių susitarimų panaudojimas lyčių lygybei užtikrinti uh, gali padėti uh, pagerinti padėtį. Bet žinoma, mes nenorim sukurti naujos biurokratijos ir uh, dar labiau apsunkinti ekonominę veiklą tokiomis priemonėmis. Kai kuriuose valstybėse narėse yra naudojamas logip metodas. Ir e, jis dažniausiai yra pritaikomas e, viešųjų pirkimų srityje. Tai kodėlgi mes negalėtume tokio metodo pritaikyti visoje Europos Sąjungoje? Suprantame, kad teisės aktais negalime išspręsti visų problemų. Tik daugias luoksnis bendras e, E, požiūris gali pagerinti padėtį. Tačiau šiame procese mums visiems tenka atitinkama atsakomybė. Ačiū uždėmesi. Much, will... Ačiū. Baigsime posėdį. Pabaigai švediškai pasisakysiu. Šiandien buvo ilga diena, bet nepaprastai įdomi ir svarbi. Buvo daug gerų pasisakymų. Ir e, mes šio darbo dar nebaigėme, mes jį tęsime. Dėkuoju visiems dalyviams, visiems ekspertams, visiems, kurie e, pasisakė iš tribūnos ir tiems, kurie sėdėjo salėje. Turiu klau, turime klausimą, kuris rūpi daugeliui. Šiandien e, mes sakome, kad e, ir vėl yra šnekama apie tai, kiek kam yra už kokį darbą mokama, bet mes sakome, kad yra liūdna girdėti tokias abejonės. Mes turime galvoti apie tai pozityviai. Šis klausimas aktualus daugeliu žmonių, jis svarbus visiems. Mes turime galvoti apie tai, e, tol, galvodami apie tolimesnę perspektyvą. Uh, Kalbant apie diskriminaciją darbo rinkoje, su, turime suprasti, kad ji yra susijusi su daugeliu skirtingų aspektų. Ir baigdamas aš galiu pasakyti, kad neužtenka gražių žodžių šioje srityje. Mes turimtis konkrečių veiksmų, kad e, pasiektume rezultatų. Mes turėtume pažvelgti ir į kitus sektorius, kurie yra susiję ne tik su darbo rinka, e, pavyzdžiui, draudimo sritis Ir aš galėčiau e, paklausti jūsų visų, koks klausimas yra pats svarbiausias e, atsakyti, stengiantis išvengti skirtumų tarp atlyginimų, e, skir, atlyginimų skirtumams tarp vyrų ir moterų. Politikai paprastai neapsiriboja vienu klausimu, klausimų būna daugybė, bet aš galiu pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje šis klausimas yra pats svarbiausias ir man atrodo, e, kad svarbiausia vyrai ir moteris turėtų pasidalinti tėvystės atostogas vertiš, lygiau. Tai turėtų milžinišką poveikį. Mes dabar mes nuo pat pračių žinome, kad didžioji dalis neapmokamo darbo tenka moteriai. Ir tada darbdavys natūraliai e, mėliau renkasi vyrą negu moterį. Bet mes pagalvokime apie tai, kad moteris e, darbe gali atnešti tiek pat naudos. Aš džiaugiuosi, kad mes turėjome galimybę čia būti šiandien ir kad mūsų čia šiandien yra tiek daug ir taip aktyviai dalyvavome. Ir baigdamas dar kartą noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems ir visiems pasisakusiesiems. Dėkoju ir e, pirmininkas, dėkoju vertėjams. E, tai leidžia mums visiems susikalbėti. Ir aš norėčiau taip pat pasveikinti Bahreino delegaciją, kuri yra čia tribūnoje. Mes labai džiaugiamės, kad ta delegacija galėjo pabūti čia. Labai ačiū, kad atėjote ir aš tikiuosi, kad mes su jumis pasikeitėm gerą informaciją. Baigdamas, norėčiau priminti Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamentų nariams, kad E, bus iškart po šio susitikimo antrame aukšte nedidelis prieimimas. Dar kartą visiems ačiū ir e, linkiu geros dienos.